Hi. Good morning. Labas rytas visiems. Kalbėsiu portugališkai. Labą dieną visiems. Pradėsime posėdį, galime susėsti. Pirmasis darbo tvarkės punktas būtų darbo tvarkės patvirtinimas. ir sulaukime prašymo keisti darbo atvarkę. Tai būtų 15 darbo atvarkės punktas. Tai būtų užimtumų ir socialinių reikalų komitetų delegacijos vizitas į Atenus. Mūsų buvo prašoma atidėti šį klausimą gruodžio 17 dienos posėdžiui. Jeigu prieštaravimų nėra, manau, kad taip galim ir elgtis, tai patvirtinti darbo tvarkę su pakeitimu. Dabar galime pereiti prie antrojo darbo tvarkės klausimo. Tai būtų pirmininkės pranešimai. Norėčiau perskaityti juos angliškai, kadangi užrašai yra angliškai. Pradėsiu nuo A punktų. E, ten yra pataisimų susijusių su soci... Europos socialinių fondų. Paskutinio mūsų posėdžio metu buvo patvirtintas Europos socialinių fondų reglamentas rūdžio mėnesį. Ten nebuvo atsižvelgiama į juristų lingvistų pataisytas klaidas. Paskui korigendum buvo perduotas mūsų komiteto nariams, kad apie tai būtų galima diskutuoti gruodį, kaip tai numato 216 straipsnis vidaus tvarkos taisyklių. Jeigu pastabų iki posėdžio pabaigos nesulauksime, tą korigendum laikysime patvirtintų ir teiksime jį plenariniam posėdžiui. B punktas jums leidus. Neiškilo jokių vertimo, nei žodžių, nei raštų problemų. Elektroniniai dokumentai ir transliavimas internetu. E, jūs žinote, kad naudodamėsi e-meeting e, aplikaciją galite dalyvauti posėdžiuose netiesiogiai, elektroniškai. Trečias klausimas. Ir vėl grįžtu prie portugalų kalbos. Tai yra pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje. Įvertinimas 2012 metams. Mūsų pranešėjas yra ponas Adam Koza. Ir suteiksiu iš karto kolegai žodį, kad jis galėtų paaiškinti apie tuos kompromisus plačiau, dėl kurių dabar yra diskutuojama. Pone Kosa. Ačiū, pone pirmininkė. Gerbiami kolegos. Manau, kad mūsų bendradarbiavimas buvo išties puikus. Na, buvo tam tikrų nuomonių skirtumų tarp mūsų, bet mums pavyko rasti visai neblogą sutarimą, beieškant kompromiso. Buvo susitarta dėl dviejų kompromisų, kompromisinių pakeitimų tiksliau. Nepavyko visko apimti vienu kompromisu, tą turime A ir B kompromisus. Kompromisas A pirmiausia. Turiu atsiprašyti, sako kalbėtoja, nes turiu surasti savo dokumentų aplankę e, šios užrašus. Pone Sipel ir pone Lambert pateikė pakeitimus Mes juos sujungėme kartu ir kompromiso siūlymą remia du kolegos. Belik susitarti dėl to teksto, kuris harmoningai dera prie likusio teksto. B kompromisas. Procedūros laikėmės tokios pačios. Norėčiau paminėti porą iškilusių sunkumų ir atkreipti tai jūsų dėmesį. Kai kurie pakeitimai nėra remiami mano pačios frakcijos. Ir tai, aišku, yra visiškai teisėtas dalykas. Kitaip tariant, egzistuoja tokios procedūros, kurioms negaliu pritarti. Apie ką tai yra kalba, tos procedūros ėmėsi mūsų komiteto pirmininkė. Reikia pasakyti, kad mes turime esminį, bazinį, pradinį tekstą, kurį pateikiau prieš du mėnesius. Pagal tą pradinį tekstą praėjusią savaitę buvo informuota mūsų pirmininkės, kad e, tekstas buvo, viena teksto dalis buvo išbraukta. Tačiau tai sakant, kad tai nėra e, užimtumų ir socialinių reikalų komiteto kompetencija. Aš be abejo mūsų kom, pirmininkės kompetencija nei kiek neabejoju šios rytie, tik tai man sunku suprasti, kodėl būtent dabar yra daroma tokia pastaba, keliama tokia iniciatyva. Mums pavyko susitarti dėl neblogo kompromiso ir iki balsavimo pabaigos aš manau, kad mes galime dar susitarti dėl tokio teksto, kuris padės kompetentingam komitetui, tai yra libė, e, suteikti tam tikrą kryptį darbui. Kolegoms norėčiau pasakyti, kad tekste yra kalbama apie pagrindinių teisių padėtį ES 2012 metais. Šiandien, suprantama, piliečiai mato, kad nuomonės skiriasi dėl pagrindinių teisių. Būtent dėl to yra labai svarbu, kad teisės apimančios socialinę sritį būtų taip pat aptartos ir kad jų būtų laikomasi. Kalbant apie Europos parlamento ir kitų institucijų e, elgesį, dėkoju visiems uždėmesi ir lauksiu jūsų pastabų. Obrigada, senhora Costa. Pirmininkė, ačiū. Poniai Kosa. Kolegė Sipel. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich kann es auch. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš taip pat e, trumpai kalbėsiu. Per paskutinį posėdį mes e, pabrėžėme, jog šiame pranešime nekyla esminių sunkumų ir sakėme, jog primsime kompromisinį pasiūlymą. Manau, kad tai, kas pasiūlyta, yra tinkama. Labai svarbu nagrinėti pagrindinių teisių klausimą ir ypač darbuotojų pagrindinių teisių klausimą. Manau, kad šis pranešimas yra tikrai sėkmė. Nepaisant to, kad kai kuriais aspektais dar yra nuomonės skirtumo, tačiau aš pabrėžiu, jog e, iškristalizuotas geras kompromisas tikrai leidžia pasiekti gerą rezultatą. Balsavimo metu dėja nebūsiu, nes turi būti kitame komitete, bet tikiuosi, kad e, didžioji dauguma kolegų balsuos už šį pranešimą. Dėkuoju. Dabar žodis poniai, poniai, poniai Uri. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Darbas e, nebuvo lengvas, tačiau pranešėjas e, puikiai padirbėjo ir jam pavyko aptarti su kolegomis visus e, svarbiausius aspektus. Dabar, kalbant apie pirmąją pranešimo versiją, Tai pirmoje versijoje buvo einama toliau, negu leidžia mūsų komiteto kompetencija. Nes e, e Libė komitetas buvo kompetentingas už, už e, kompetentingas šio pranešimo klausimu ir iš principo nagrinėjo vis, visą e, pranešimą. E, Aš galiu pasakyti, jog e, Aldė gali palaikyti daugumą pakeitimų ir mes galėtume pritarti taip pat e, kompromisiniam pasiūlymui. Bet e, yra kai kurių probleminių dalykų. 17 pakeitimo mes negalim paremti, nes negalime pritarti išvadai, pasak kurios, kai kuriuose valstybėse narėse, dėl trejato kyla problemų. Dėl trijulės. Toliau dvyliktas mes e, taip pat manom, kad jis ne, nepriimtinas, nes nelabai dera prie dabartinio teksto. Tai taip pat pasakytina ir apie 11, apie 11 bei, bei, bei 12 pakeitimus. Jie beje nepakankamai konkrečiai suformuluoti. 20 pakeitimas dabar. Čia mes norėtume balsavimo dalimis. Tačiau tai, tai nėra labai rimta problema mums. Norėčiau padėkoti ponui Koza. Mes manome, kad jis tikrai puikiai atliko savo darbą. Tad ačiū dar kartą. Dėkoju. Aš dabar norėčiau paklausti, ar komisijos atstovai norėtų pakomentuoti, ką nors? Atrodo, kad ne. Tuomet pranešėjas galbūt norėtų pasisakyti dar. Köszönöm a kollégák észrevételeit. Magam is azt gondolom, hogy a cél az azonos volt. A megköz... Dėkoju už visas pastabas. Aš e, manau, kad e, mūsų tikslas yra bendras, tačiau mes bandėme siekti to, to tikslo skirtingomis priemonėmis. Aš savo darbą atlikau, remdamasis pagrindinių teisių hartiją. Aš taip pat atsižvelgiau į Libe komiteto procedūras. Dėl 17 pakeitimo mano frakcija nepritarė šitam pakeitimui. Mes taip pat uh, nepritarėme 22 pakeitimui. Na, o kalbant apie e, visus kitus pakeitimus, tai jie mums priimtini. Manau, kad e, galų gale pranešimo tekstas tikrai bus tinkamas ir priimtinas. Dėl e, darbo tvarkos, tai aš nuo pat proceso pradžios bandžiau e, viską daryti taip, kad darbas būtų kuo lengvesnis. Dėkuoju. Ponui Koza. MPL komitete balsuojama dėl šio pranešimo bus šiandien, tai jau pat, o Libė e komitete balsavimas vyks 16 ar, ar 17 gruodžio. Ir galime tikėtis, kad per sausio plenarinę sesiją šis pranešimas bus aptariamas Strasbūrė. Ką tik tai gavau informaciją, jog pranešėjas dėl ketvirto darbo tvarkės punkto, dėrybos su taryba dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo. negalės dalyvauti posėdėje. Tačiau aš matau, kad tai buvo neteisinga informacija. Matau, kad pranešėjas yra jau. Jinai. Pranešėja. Ne, tačiau vis dėlto aš tai teisingai. Teisingai sakiau jums, jog pranešėjos ko gero nebus. Tad turime padaryti trumpą pertrauką. Galbūt e, vis dėlto pranešėja e, atvyks į posėdį. Gerbiami kolegos, dabar yra 9 valandos 33 minutės, vėluojame, atsiprašau, bet kviečiu visus vėl susėsti ir grįžkime prie darbo. Pradėsime balsavimą, pradėsime nuo penkto darbo tvarkės klausimo dėl iniciatyvinio pranešimo. socialinė apsauga visiems, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis. Tai yra tas pranešimas, e, kur, kurį rengia mūsų pranešė Vilija Blinkevičiūtė. Teikime nuomonės projektą. E, Moterų reikalų komiteto prašymu. Pirmoji dalis. Tiesa, ar visi turite balsavimo kortelės, klausė pirmininkite. Ponas Benjo. Mes Alde balsavimo sąraše turime kai kurių kompromisų, kuriems nepritarėme. Labiau jūsų informacijai čia, kad žinotumėte, ponė pirmininkė. Mes dėrėjomės vakar vakare pakankamai ilgai ir nepavyko pasiekti kompromiso dėl kai kurių pavadinimų, bet mes, mes tai žinome, bet būtų gerai, kad ir jūs žinotumėt. Ar galėtumėt pasakyti, kokiuoms kompromisams jūs nepritarėt? Ar norite, kad kiekvieną kartą klausiu? Ne, nereikės klausimą, nes kiekvieną kartą. Um, tai yra H, G, S, AA. D, D, D, H ir AA. Gerai, dabar visi žinome, kas ir kaip. Mes tuomet žinosime, kas ir kaip. 35 pakeitimas, Landsbeker kas už, prieš, susilaikė, Tikrinamės elektroniškai. Ar visi spėjome balsuoti? Baigėme. 13 už 14 prieš 3 susilaikę, tuo būdu atmesta. Pirmojisis paragrafas į kompromisas, kurį pateikė keturios frakcijos, įskaitant ir liberalų frakciją. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. E, J kompromisas pateikė tris frakcijos, kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Šeštoji dalis pranešėja už, kas už? Mano supratimu pranešė yra už. Nebent pakeitė nuomonę pranešėje. Pranešėje pakeitė nuomonę, tačiau tai nepažymėta mano balsavimo sąraše, tai nėra gerai. Taigi pranešė prieš kas už. Prieš susilaikė atmestą. Moterų reikalų komitetas ir toji dalis pranešė už kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, 42 pakeitimas, atkrenta. Ir dabar trečioji dalis, ką kompromisas, Pateikė keturios frakcijos, kas už už, prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas AB. Pateikė keturios frakcijos už, prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtoji dalis. Kompromisas L. Pateikė keturios frakcijos, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Paskui turime moterų reikalų pateiktą pirmą dalį E, pranešėja už, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, atmesta. Trečiasis paragrafas moterų komitetų už prieš susilaikė patvirtinta. Penktoji dalis kompromisas M pateikė keturios frakcijos, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas N keturių frakcijų, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 12 dalis moterų reikalų komitetas pranešė už, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 13 paragrafas to paties komiteto pranešėja už, kas už, prieš susilaikė. Pasitikrinkim, bet man atrodo, kad bus atmesta. Baigiame balsuoti. 15 už 16 prieš atmesta. Niekas nesusilaikė. 14 dalis to paties komiteto pranešė už, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 17 už, prieš susilaikė patvirtinta. 11 moterų lygų komiteto pagims už, prieš susilaikė patvirtinta. Aštuonioliktasis pranešėja prieš už, prieš susilaikė atmesta šešta dalis, o kompromisas pateikė keturios frakcijos, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Septintoji dalis kompromisas P, keturių frakcijų už prieš susilaikė patvirtinta. Turime aštuntą dalį moterų reikalų komiteto, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas Q pateikė keturios frakcijos, kas už prieš susilaikė patvirtinta. R e kompromisas. Keturių frakcijų kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Devintoji dalis S kompromisas. Keturių frakcijų kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Po devintosios dalies. 40, 84 pranešėjus pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė ALDE frakcija. Ar kas nors priešinasi žodiniam pakeitimui? Ne. Tai tuomet balsuojame pakeitimą su žodiniu pakeitimu. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtoji dalis, trys pakeitimai dėl išbraukimo dėl to balsuotumėte dėl T kompromiso 85, 86 ir 87 pakeitimai autoriai Asajak, Becker ir man. Kas už tuos pakeitimus? Žodžiu, už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl T kompromiso keturių frakcijų, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. U kompromisas keturių frakcijų, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Du 83 ir 92, 3 ir 94 pakeitimai dėl išbraukimo, kas už. Dėl išbraukimo, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Dėl išbraukimo pakeitimo balsuokime, kolegos. Baigiame balsuoti. 15 už, 16 prieš, atmesta. 80, 95 pakeitimas atkrenta, 96 dabar, kurį pateikė du kolegos iš žalių frakcijos. Dėl, turime prašymą balsuoti dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis be žodžių in the form of an EU social protection tvarkas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. Dėl 96 pirmos dalies. Balsuokime, kolegos, baigėme balsuoti. 19 už, 12 prieš. Patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikėm, pasitikrinkim. Dėl antrosios dalies, ar visi spėjome, baigėme balsuoti. 16 už, 16 prieš, antra dalis taip pat atmesta. 12 dalis, 3 pakeimė išbraukimų, 97, 98, 99, pateikė Esaja Mansogor. Tuomet negalėtume balsuoti, jeigu patirtume dėl vaiko promiso. Kas už tuos pakeitimus dėl išbraukimo? Už prieš susilaikė atmesta. Kompromisas V pateikė 3 frakcijus, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 13 dalis, 100 pakeitimas. Marika Benarab ir kolegė Kornicin, kas už prieš Susilaikė. Pasitikrinkim. Dėl 102. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjom? Baigiame. 16 už 16 prieš atmesta. Balsuos 203 kolegės esąją pranešimų, pranešė prieš, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Ar visi įspėjom, baigėme balsuoti. 16 už 11 prieš. 5 kolegos susilaikė. Patvirtinta. E, tų susilaikiusių jų balsais. 104 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim dėl 104. Visi spėjom. 19 už, 13 prieš. Patvirtinta nemaža balsų dauguma. 105 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pasveikrinkim dėl 105. Pradedam balsuoti, ar visi spėjom, baigiame balsuoti. 16 už 16 prieš, atmesta. Kompromisas atsiai keturių frakcijų kas už, prieš susilaikė, Patvirtinta. 14 dalis, dubliovė kompromisas, 4 frakcijų, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 110 kolegės esaja pakeitimas dėl išbraukimo. E, tuomet, jeigu patirtume, nebalsuotume dėl kompromiso X. Kas šiame 110 už, prieš atmesta X kompromisas trijų frakcijų. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 16 dalis, 115 pakeitimas dėl išbraukimo teikia kolegė Esajach. Tuomet nebalsuotume dėl Y kompromiso. Kas už 115? Kas prieš susilaikė atmesta. Y kompromisas, keturių frakcijos už, prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtoji dalis moterų komiteto pranešėjai pritarė, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 17 dalis Z kompromisas keturių frakcijų, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 128-129 pakeitimai atkrenta, 18 dalis AA kompromisas teikia 3 frakcijos, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Turime 133 pakeitimą kolegais Kornėžien, kas už prieš susilaikė. Man atrodo atmesta, bet turim pasitikrinti dėl 133. Balsuoti. Baigime 15 už 14 prieš 3 susilaikė. Patvirtinta. Šimtas 36 pakeitimas. Benera ir Kornelis senatorius, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 19 dalis. Čia visi pakeitimai atkrenta. Ir keliaujam toliau. 20 dalis. Taip pat atkrenta visi pakeitimai. Periname prie konstatuojamosios A dalies. A kompromisas. Teikia keturios frakcijos, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas Filbenio pranešėjo prieš kas už, prieš susilaikė. Pasitikrinkim dėl ketvirto pakeitimo. Balsuoti baigėme. 20 už, 12 prieš. Vienas kolega susilaikė. Patvirtinta. Be konstatuojamųjų dalis, be kompromisas, trijų frakcijų, kas už, prieš susilaikė. Patvirtinta. C. Konstatuojamų dalis, kompromisas C, keturių frakcijų, kas už, prieš susilaikė. Patvirtinta. D. Konstatuojamų dalis, kompromisas D, trijų frakcijų, kas už, prieš susilaikė. Patvirtinta. E konstatuojimų dalis, kompromisas trijų grupių, kas už prieš susilaikė patvirtinta. A e, dalis moterų komiteto pradžių už, kas už prieš susilaikė patvirtinta. B to paties komiteto ir B pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. C to paties komiteto. Tikrinkimės dėl B, sako pirmininkė. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? 17 ir 17, toks yra balsų santykis, nieks nesusilaikė. Atmesta. C dalis to paties komiteto, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Dėl C. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. 21 už, 13 prieš, Niekas nesuslaikė, akivaizdžiai patvirtinta. D. Moterio komiteto pateikta dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. E. Moterų komiteto pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, regis atmesta, bet pasitikrinkim, kad būtumėm užtikrinti dėl rezultato. Baigiame balsuoti. 17, 14, 3. Toks yra balsavimo rezultatas patvirtinta. E, F konstituojami dalis, F kompromisas teikia keturios frakcijos, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 25 pakeitimas kolegos Pupakis, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 26 to paties autorius už prieš susilaikė patvirtinta. G konstatuojamoji dalis, 27 pakeitimas dėl išbraukimo teikė kolegė Esaja. Tuomet nebegalėtume balsuoti dėl kompromiso G. Kas dėl 27 pakeitimo, kas už jį? Kas prieš susilaikė patvirtin... atmestą, atsiprašau. Dabar galime balsuoti dėl G kompromiso, kurį pateikė keturios frakcijos. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. Pirmininkė kalba. Ne mikrofoną. 30 pakeitimas korekcinės dalieskos už prieš susilaikė atmesta. F. Moterų komiteto pateikta daliskas už prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas H. Teikia trys frakcijos, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Baigiame balsuoti dėl pakeitimų. Dabar balsuosime dėl viso pranešimo elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjome balsuoti? Baigėme. 29 už, 4 prieš. Vienas kolega susilaikė, sveikiname pranešėją. Et nous en venons au point 6. Au... Šeštas klausimas. Darbuotojų finansinis dalyvavimas paskirstant įmonių pelną. tai yra pranešimas, kurį parengė Filbenjau. Ekonominių ir pinigų reikalų komitetas prisijungė prie šio parengimo, pranešimo rengimo. Suprantu, kad 90 pakeitimas, kurį pateikė ponė Steinbriuk, buvo atsimtas balsavimų sąraše. ECR frakcija neremia kompromisinių pakeitimų DR ir B. O dėl 11 ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto pakeitimo buvo žodinis pakeitimas, kurį pateikė liberalų frakcija. Norėčiau, kad svarstytume tą žodinį pakeitimą, kai svarstysime atitinkamus pakeitimus. Ponas pranešėjau. Dė pranešėjas kalba ne į mikrofoną. Pirmoji dalis, 40 pakeitimas, pranešėjas prieš, kas už, kas prieš atmesta. Ketvirtas ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto pareikimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Prieš tęsint balsavimą norėčiau priminti, kad pagal 50 straipsnį mes nebalsuosime dėl 3, 9, 10, 12 ir 13 e, pakeitimų komiteto, kadangi jau jie laiko, laikomi priimti. 41 pakeitimas kas už prieš susilaiko priimta. Dabar galime balsuoti dėl šešto e, pakeitimo, kurį pakeitė konkomitetas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo, kad atmesta, tačiau pasitikrinsime elektroniniu būdu. Dėl šešto pakeitimo, kurį pakeit, pateikė ekon komitetas. Gana paradoksali situacija, sako pirmininkė, 12 už 21 prieš Iš tikrųjų, šis pakeitimas atmestas. Trečia dalis. 42 pakeitimas ar jiesaja, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime dėl 42, pradedame. Ar visi balsavo? Tuomet balsavimas baigtas. 17 už 16 prieš. Patvirtinta. Toliau po D dalies. Eina kompromisinis pakeitimas, kurį pateikė penkios frakcijos. ECR remia šį kompromisą, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau bus nepakeliama įtampa, sako pirmininkė. Penkta dalis ekon komiteto, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime dėl penktos dalies, atrodo, kad atmesta, bet reikia pasitikrinti, ar visi balsavo. Tuomet balsavimas baigtas. Penkiolika už, septyniolika prieš, atmesta. Toliau 51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 susidaro toks įspūdis, kad e, trūksta vieno puslapio balsavimų sąraše. Netgi esu įsitikinusi, kad jo trūksta. Taip, taip, man viso puslapio trūksta, nes jūs e, labiau apsirūpinę negu aš pati. Nous votons le 8 de Econ. Econ reikalų Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl aštunto. Jeigu visi balsavo, tuomet balsavimą baigiame. 20 už 15 prieš patvirtinta. Penkta dalis, 45 esąją pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Keturiasdešimt šeštas e, dalimis, pirmoji dalis be žodžio national, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, kas už tai, kad būtų pridėta žodis national, už prieš susilaikė atmesta. Antra dalis, taip pat balsuojame dalimis. Pirmoji dalis be žodžių issued as a type of deferred compensation. Už prieš susilaiko priima. Kas už tai, kad būtų pridėti tie žodžiai. Kas už, kas prieš atmesta. 15 dalis, pranešėjas už, kas už, kas prieš, kas susilaiko pasitikrinkime dėl 15 pakeitimo pateiktojo konkomiteto. komiteto. Jeigu visi balsavom, tuomet baigėme balsuoti 17 už, 15 prieš, patvirtinta, 3 susilaikė. Šeštoji dalis kompromisas J. Pateiktas penkių frakcijų, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Septintoji dalis K kompromisas, kurį pateikė penkios frakcijos, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau 53 sarėsa ją pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Aštuntoji dalis, du pakeitimai dėl išbraukimo, 54 ir 55 atitinkamai pateikti sarėsa ją ir rytos Steinruk. Pranešėjas prieš, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta aštuntoji dalis, dėl įvedinės dalies L kompromisas keturių frakcijų pateiktas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Toliau M kompromisas, kurį pateikė penkios frakcijos, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Toliau vienuoliktas pakeitimas, kurį pateikė Ekon komitetas ir pranešėjas šioje vietoje norėtų pateikti žodinį pakeitimą. Šalia to, kad prašoma balsuoti dalimis. Aš suprantu, kad jūsų žodinis pakeitimas susijęs su pirmąją dalimi. Pone pranešėjau, žodis jums. Yes, Taip, dėl antros dalies neturėtume balsuoti, o Pirmojoje dalyje reikėtų paminėti, kad reikėtų įvertinti poveikį, impact assessment žodžius įrašyti, kad būtų galima įvertinti galimybės, kaip sukurti visiems vienodas sąlygas ir kaip išvengti kliūčių sudarimo įmonėms. Tas pakeitimas atitiktų mūsų pasiektų kompromisų liniją. Mes nuolatos kalbėjome apie poveikio vertinimą, manytume, kad būtų svarbu tai išlaikyti dokumente. Jeigu niekas nesipriešina tam žodiniam pakeitimui, tuomet balsuojame dėl pirmosios 11 dalies ekon pateikto pakeitimo dalies, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Buvo keli konstruktyvūs pakei, e, susilaikymai, sako pirmininkė. 14. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Pradedame balsuoti dėl 14. Jeigu visi balsavo, tuomet baigiame. 18 už, 16 prieš. Niekas nesusilaikė. Patvirtinta devintoji dalis, du pakeitimai dėl išbraukimo. 62 pakeitimas, kurį pateikė Sarėsaja, 63 Evelyn Regner pakeitimas. Pakei, pranešėjas prieš, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Dešimtoji dalis, čia irgi du pakeitimai, kuriuos pateikė tie patys parlamentarai, taip pat pranešėja prieš, ir jeigu būtų taip nubalsuota, tuomet nebalsuotumėm dėl N kompromiso, kurį pateikė keturios frakcijos, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta N kompromisas, kurį keturios frakcijos pateikė, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad patvirtinta, bet pasitikrinsime. Le vote est clos. Balsavimas baigtas. 22 už, 13 prieš. Niekas nesusilaikė. Taigi atmesta. Atsiprašau, sako pirmininkė, patvirtinta. Septintasis. Septintoji dalis ekon komiteto, kas už kas prieš kas susilaiko atmesta. O kompromisas, kurį pateikė penkios frakcijos, kas už kas prieš kas susilaiko priimta. Toliau 11 dalyje P kompromisas penkių frakcijų, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. B punktas 11 dalyje penkių frakcijų kompromisas Q, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. C punktas 75 arėsaja pakeitimas pranešėjas prieš, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. D punktas 76 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 77 Evelyn Regner pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 11 dalis dėl e, e, kom, e punktas kompromisas R kur ECR atsiemė savo paramą, todėl dabar jisai remiamas keturių frakcijų, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. S kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. T kompromisas, penkių frakcijų pateiktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau 96. Regner pakeitimas pranešėjas prieš, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta Pasitikrinsime dėl 86 dabar, sako pranešėja, kas už, kas prieš, kas susilaiko. 17 už 16 prieš 2 susilaiko. Balsavimas baigtas. Atsiprašau. 86 patvirtintas. Martin Kastler pakeitimas 87, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 88 Erlin Regner, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinsime dėl 88. Jeigu visi balsavo, tuomet balsavimas baigtas. 20 už 14 prieš, vienas susilaikęs, patvirtinta. 89. kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. sur. Attendez, sur le tiret 1. Dėl pirmosios įtraukos kompromisinis pakeitimas. Ne, sako pirmininkė. Atsiprašau, šiek tiek pasimečiau balsavimo sąraše. Jis visai netoks, kokį įpratusi matyti. Uh, 92 atsimtas, todėl balsuojame dėl U kompromiso, kurį pateikė penkios frakcijos, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Toliau po 12 dalies, pirmoji dalis, ekon komiteto pateikta, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 16, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 17, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 13 dalis, kompromisas V pateiktas keturių frakcijų, visų išskyrus ACR, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Tas pats, ta pati padėtis dėl antro pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trečias pakeitimas, Evelyn Regner, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta konstatuojamoje dalyje A dėl įvadinės dalies ketvirtas pakeitimas, kurį pateikė Evelyn Regner, kas už kas prieš kas susilaiko. Atmesta pirmojoje konstatuojamojoje dalyje A kompromisas, kurį pateikė trys frakcijos, kas už kas prieš kas susilaiko, patvirtinta. Kompromisas B. Pateiktas penkių frakcijų, kas už kas prieš kas susilaiko, patvirtinta. Toliau. Vienuoliktas pakeitimas pateiktas Evelyn Regner. Liberalų frakcija čia turėtų pateikti žodinį patei, pakeitimą, bet kaip čia dabar yra, kad du 11 pakeitimai. A, vienas buvo ekon 11 pakeitimas, bet pranešėjas mėgsta žodinius pakeitimus susijusius su 11 pakeitimu. Pone pranešėjau, žodis jums, kadangi dėl pirmo 11 tai ir dabar pasisakysite, pasisakykite. Na, tekste juk yra įrašyta E, niekas nesipriešina, sako pirmininkė, tuomet e, dėl 11 su tokiais pakeitimais, kas už kas prieš kas susilaiko, didelė persvara patvirtinta. Toliau B konstatuojamoji dalis, 12 ir ją pakeitimas, kas už kas prieš kas susilaiko, atmesta. 13 pakeitimas, kas už kas prieš kas susilaiko, priimta. C kompromisas, pateiktas penkių frakcijų, tame tarpe ir ACR, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. D kompromisas. Tai yra E kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Šis penkių frakcijų pateiktas pakeitimas ir tuomet pereiname prie 22 pakeitimo, kurį pateikė Filbeniau, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 23. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. F kompromisas pateiktas penkių frakcijų, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. F e, konstatuojama dalis, G kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, H kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Toliau 32 pakeitimas ante McIntyre pateiktas, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta, į kompromisas penkių frakcijų pateiktas, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta. Dabar pereiname po į konstatuojamosios dalies prie 32 pakeitimo, kurį pateikė pranešėjas, kas už kas prieš patvirtinta. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtinta. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dabar pereiname prie 38 pakeitimo, kurį pateikė Antėja McIntyre, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo, kad patvirtinta, tačiau pasitikrinsime dėl 38 balsavimas pradedamas. Jeigu visi balsavo, tuomet balsuoti baigiame. 17 už, 15 prieš, 3 susilaikę, patvirtinta. Toliau 39 pakeitimas, kurį pateikė Jean Lambert su žodiniu pakeitimu pateiktų liberalų frakcijos. Jeigu niekas neprieštarauja šiam techniniam pakeitimui, tuomet balsuojame dėl 39 pakeitimo. Kas už kas prieš, kas susilaiko primta balsuoti dėl pakeitimų. Baigiame, dabar balsuojame dėl viso pranešimo. Elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Jei visi balsavo, tuomet balsavimą baigiame. 32 už, 3 prieš, niekas nesusilaikė. Sveikinu pranešėją, pranešėjas labai patenkintas. Nous en venons Dabar pereiname prie septintojo klausimo e, pagrindinių teisių situacija Europos Sąjungoje. Tai yra nuomonė mūsų, kurią mes pateikėme Libė komitetui. Mūsų nuomonės referentas yra ponas Adam Koza. Pirmoji dalis, pirmas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Pirma dalis. Kompromisas A už, prieš susilaiko priimta. Antra, antras pakeitimas. Kompromisas D už, prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas pakeitimas. Antra dalis. Už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl vienuoliktojo praneš, pranešėjo pakeitimo. Baigiame balsuoti. 14 už, 13 prieš, 8 susilaiko. Priimta. 12 pakeitimas už, prieš susilaiko. Priimta. Trečia dalis, 13 pakeitimas Jean Lambert. Su žodiniu pakeitimu. Niekas nesipriešina žodiniam pakeitimui. Tuomet 13 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirta dalis, 14 pakeitimas, Birgin Sipel su žodiniu pakeitimu. Niekas neprieštarauja pakeiti, žodiniam pakeitimui. Už 14 už, prieš susilaiko priimta. Ketvirta dalis, 15 pakeitimas, Jean Lambert, žodinis pakeitimas, niekas nespriešina jam. Tad, vadinam, dėl 15 už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas, ketvirta dalis, 16 pakeitimas, už, prieš susilaiko priimta Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 16. Baigiame balsuoti. 20 už, 14 prieš. Priimta. 17 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinsime dėl 17. Baigiame balsuoti. 17 už, 16 prieš, vienas laiko priimta. Ketvirta dalis, 18 pakeitimas, Jean Lambert su žodiniu pakeitimu. Tai yra toks pat pakeitimas kaip ir 13. E, Kas už 18? Už prieš susilaiko priimta. 19 pakeitimas, Jean Lambert, taip pat su žodiniu pakeitimu. Už, prieš, susilaiko, priimta. 20 pakeitimas, e, Alde prašo balsavimo dalimis. Dabar pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, už, nuo without, už, prieš, susilaiko, priimta. 21. Už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirta dalis, 22. Birgit Cipel su žodiniu pakeitimu, niekas jam neprieštarauja. Dėl 22. Už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 22. Baigiame. 18 už, 17 prieš priimta. Gal galime balsuoti e, už pakeitimus nuo 23 iki 31. Taip ar ne? Tada balsuojam dėl visų jų, nuo 23 iki 31. Birgit Cipel visi pakeitimai. Už, prieš, susilaiko, priimta. Tad balsuojam dėl e, visos nuomonės. Vardinis balsavimas. Ar visi jau baigė? Baigėme. 33 už, vienas prieš. Niekas nesusilaiko. Sveikiname pranešėją. Pranešėjas dabar susilaukė labai didelis balsų daugumos, nes anksčiau atrodo, kad nuomonių skirtumas buvo daug didesnis. Dabar aštuntas darotvarkės punktas ir paskutinis e, balsavimas mūsų šiandien. E, tai yra e, Patrik Le Jarik nuomonė. Įtrė komitetai Europos plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų planas. Pirmoji dalis B kompromisas, kurį pateikė penkios frakcijos. Už, prieš susilaiko priimta. Pirmas Pakeitimas 26 e, už prieš susilaiko 27 už prieš susilaiko priimta. 28 už prieš susilaiko priimta. 29 dar den. E, Alde prašo balsuoti dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko, pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Visi jau baigė balsuoti, baigėme. 21 už, 14 prieš, niekas nesusilaiko, priimta. 30 pakeitimas, Federico Dardeno už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis kompromisas C. Už, prieš, susilaiko priimta. 31 pakeitimas. 36, atsiprašau. Už, prieš, susilaiko priimta. 38 esaja. Pranešė prieš. Už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 38. Baigiame. 16 už 17 prieš, 2 susilaiko, atmesta. Antra dalis, 39 pakeitimas, Federik Darden. Su žodiniu pakeitimu. Niekas neprieštarauja žodiniam pakeitimui, tada balsuojam dėl 39. Už, prieš, susilaiko, priimta. Trečia dalis kompromisas D, kurį pateikė keturios frakcijos už, prieš, susilaiko, priimta. 45 už, prieš, susilaiko. Jeigu norit pirmininkauti vietoj manęs, tai galim pabandyti. Bet jūs palaukit, kol aš priimsiu sprendimą, tada pasakysit, kad esat prieš mano sprendimą. 45. Pasitikrinkime. Baigiame. 27 už, 8 prieš, 0 susilaiko. 47 Regner už, prieš, susilaiko, atmesta. 46. Steinruk už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Pradedame. Baigiame. 18 už, 17 prieš, niekas nesusilaiko, priimta. 48 Handel už, prieš, susilaiko, atmesta. 49 neprimtinas, 50 Kornelysin už prieš susilaiko priimta. 51 Darden Alde prašo balsuoti dalimis. Pirmoji dalis už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš susilaiko pasitikrinkime elektroniniu būdu. Man atrodo, kad atmesta. Dėl antrosios dalies 51. Baigiame. 18 už, 17 prieš. Niekas nesusilaiko. Priimta. 52 neprimtinas. 53 Hendel už, prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime dėl 53. Pradedame. Baigiame. Baigiame balsuoti. 21 už, 14 prieš, niekas nesusilaiko, priimta. 54. Sarėsaja su žodiniu pakeitimu. Alde, aldės žodinis pakeitimas, niekas e, neprieštarauja jam. Ponas Ori, jūs priešinatės jam. Kas prieštarauja žodiniam pakeitimui? Kas prieštarauja žodiniam pakeitimui? Tačiau jūs netrys. Tad žodinis pakeitimas nepriimamas. Kas čia vyksta? atrodo, kad jeigu žodinis pakeitimas yra nepriimtas, tai tuomet ir visas pakeitimas yra nepriimtinas. Nous allons travailler en direct ensemble et nous allons. Mes dabar iš karto pabandysim ir nuspręsti, ar jis primtinas ar ne. Aš perskaitysiu jums šį pakeitimą, 53, perskaitysiu, perskaitysiu tą dalį, dėl kurios kilo problemų. Laiko, kad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 Mondtam, elnök asszony, ezt az utolsó mondatrészt innen, hogy consider the commission uh, uh, proposal, erre vonatkozik. Dėkuoju, pane pirmininkė. Ta dalis laiko, kad komisijos pasiūlymas ir taip toliau, mes manome, kad šita, kad žodinėme pakeitime kaip tik ir daroma nuoroda į būtent tą jūsų pacituotą tekstą. Nes uh, rodėme pakeitime, sakome, kad considers the commission proposals, mes ne, ne, pasisakom prieš tą žodinį pakeitimą. Ir mes siūlome siūl, balsuoti už šį pakeitimą be žodinio pakeitimo. Tad balsuojama už 54 pakeitimą, bet čia klausimas yra ne dėl žodinio pakeitimo, nes aš manau, kad 54 antra dalis neprimtina. Tai dabar balsuojam dėl pirmos dalies. Iki e, užimtumo galimybių, kas už pirmąją dalį. Jinai priimta, o antra dalis yra neprimtina. Tas pats pasakytina apie 55 ir 6 pakeitimus. Kompromisas E, dabar ketvirta dalis, už, prieš, susilaiko priimta. Paskui 64 dar dien už prieš susilaiko priimta. Ketvirta dalis 65 dar dien su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė socialistai. Ar prieštaraujama žodiniam pakeitimui? Ar kas nors prieštarauja? EPP prieš žodinį pakeitimą. Tad balsuojame. tai neturės įtako 65 priimtinumui. 65. Kas už, prieš susilaiko priimta. Penkta dalis F kompromisas, kurį pateikė keturios frakcijos už, prieš, susilaiko, priimta. Penkta dalis 73 kartu su žodiniu pakeitimu, kuriame e, yra primtinumo sąlyga. Nesipriešina niekas, tad už 73 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penkta dalis 74 hendelkas už, prieš susilaiko atmesta. Penkta dalis 75 su žodiniu pakeitimu, nuo kurio priklausys primtinumas. Žodinį pakeitimą niekas nekvestinuoja, tada dėl 75 už, prieš susilaiko priimta. 76 Darden su e, žalių frakcijos prašymu įtraukti žodinį pakeitimą, kuriam niekas nesipriešina. Tad dėl 76 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl 76 pakeistų. Pradedame. Baigiame. 18 už, 17 prieš, niekas nesusilaiko. 77 su žodiniu pakeitimu, nuo kurio priklausys primtinumas. Pakeit, žodiniam pakeitimui nesipriešinama, dėl 77 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 77. Pradedame. Ar visi balsavo, baigiame. 16 už, 16 prieš, 2 susilaiko, atmesta. Pirmas pakeitimas dar den. Už, prieš, susilaiko, priimta. Prieš A konstatuojamąją dalį antras pakeitimas esaja ir kompromisas A, kas už, prieš, susilaiko, priimta. A konstatuojama dalis, septintas dar den, už, prieš, susilaiko, priimta A, nustatome dalis aštuntas pranešėjų dvi dalis, dabar pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta, antroji dalis, už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Ar visi jau baigė? Baigėme. 18 už, 15 prieš, niekas nesusilaiko, priimta. A konstatuojama, dal, konstatuojama dalis dešimtas Hendel už prieš susilaiko. Neaišku, pastikrinkime elektroninį būdų dėl dešimtojo. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Baigiame balsuoti. 29 su 29 už, niekas nebalsuoja prieš, keturi susilaiko. Labai aišku. 11 pakeitimas, be žodinio pakeitimo, Kornelisint, kas už, prieš susilaiko priimta. 12 Darden už prieš susilaiko priimta. 13 pranešėjo už prieš susilaiko priimta. 15 Hendel už prieš susilaiko priimta. 17 Darden už prieš susilaiko. Kas už? Kas prieš susilaiko priimta. 18 dar dien. Už. Prieš. Susilaiko. Trimta. 19 dar dien. Už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime dėl 19 dar dien. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. 20 už, 12 prieš niekas nesusilaiko. Balsuojame dėl visos nuomonės. Pradedame elektroninį balsavimą. Ar visi balsavo? Baigiame. Dvidešimt devyni už, du prieš, niekas nesusilaiko. Sveikiname pranešėją.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 Chers collègues, alors nous avons pris une demi-heure. Gerbiami kolegos, turime pusvalandį, užbėgome tiksliau už į priekį mūsų darbo tvarkė, tikiuosi, kad per daug mūsų darbo tai nesutrikdys. Kolegė Omen Roiten, kurį turėjau pasakyti devintųjų darbo tvarkės klausimų, neatvyko dar. Eisime prie dešimto klausimų, jį 11.10 turėjome nagrinėti, tačiau tikiuosi, kad Tai nesutrikdys mūsų šešėlinių pranešėjų, bet ponia Kostelo yra čia, salėje, tad jai ir suteiksiu žodį, kad jie galėtų pateikti mūsų darbų išvadas ir apie trilogą susijusi su Europos pagalbos fondu labiausiai nepasiturinėm. Žodis jums, ponė pranešėja. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau, kad perduotumėte komitetų nariams, kad trilogas baigėsi sėkmingai. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, sekretoriatui, frakcijos komisijai, tarybai ir dar kartą mūsų darbuotojams ir sekretoriatui už iš tikrųjų labai sunku atliktą darbą. Tik jo dėka mes galime sėkmingai užbaigti trilogą praėjusi antradienį. Buvo iškilę daug techninių klausimų, kuriuos reikėjo išspręsti, įsireguliuoti ir, kaip jau sakiau, man iš tikrųjų džiugu, kad viskas sėkmingai pasibaigė. Savo ankstesnio posėdžių metu aš pateikiau apžvalgą e, parlamentui svarbų dalykų ir tuomet buvo sakoma, kad daugelis dalykų buvo išspręsti taip, kaip mes norėjom, sėkmingai. 3,5 e, milijardo Tokia buvo numatyta suma, partnerystės principas buvo apibūdintas kaip vienas iš svarbiausių. Ir buvo kalbama apie tai, kad būtina tinkamai konsultuoti su valstybėmis narėmis, paskui stebėti programų gyvendinimą ir finansavimą. Visa tai taip pat yra numatyta reglamente. Mes e, turėjom progą įsitikinti, kad e, visi tie principai yra tinkamai traukti į dokumentą, į reglamentą. Taip pat yra numatyta sinergija su kitomis e, priemonėmis, tokiamis kaip kova su maisto švaistimu, tokiamis priemonėmis kaip visuomenės veikatos stiprinimas ir panašiai. Ir manau, kad e, ko gero bus pasitelkta supaprastinta procedūra susijusi su kai kuriais klausimais buvo siekiama, kad per nelik didelio krūvio netektų nevyriausybinėms organizacijoms mes. Siekime, kad būtų išlaikytos supaprastintos procedūros. Aš jau sakiau, kad praeitą kartą per komiteto posėdžių susitikimą buvo numatytos dvi veiksmų programos. Viena jų bus susijusi su socialiniai trauktimi labiausiai nepasiturinčių žmonių ir kita programa dėl pagalbos maistu jiems. Tai yra svarbiausias principas, kurį buvo iškėlęs mūsų komitetas. Buvo numatyta užtikrinti tinkamą finansavimą ir 3,5 milijardų eurų tas finansavimas yra iš tikrųjų svarbus dalykas. Jis, jie, tas finansavimas bus skirtas pagalbai labiausiai nepasiturintiems asmenims. Šio komiteto nariai žino, ponė pirmininkė, kad daug žmonių ES kenčia maisto nepriteklių ir kad yra žmonių, kurie ne kasdien turi ką pasidėti ant stalo. Tai yra gazdinanti situacija, reaguoti reikia greitai. Tad labai svarbu rasti tinkamas priemonės. Gyventi visuomenės pakrašty yra ne pats maloniausias dalykas. E, mes manome, kad turėtų būti įgyvendinamos ir nacionalinės politikos, kurios padėtų kovoti su skurdu. Mes manome, kad šis fondas bus priemonė siekiant prisidėti prie kovos su skurdu visame pasaulyje. Norėjau labai padėkoti visiems, kurie taip sukidirbo prie šio klausimo siekiant užtikrinti, kad trilokas būtų užbaigtas praėjusį ketvirtadienį. Šis dokumentas bus svarstomas gruodžio 17 komitete, dėl jo bus balsuojama ir dar norėjau priturti, kad perinamosios priemonės bus įgyvendinamos nuo gruodžio pradžios. Tai reiškia, kad jokiai organizacijai nebus nutrauktas finansavimas. Ar tie kalėdos yra tas metų laikas, kai žmonėms, e, apie kuriuos kalbama dokumente, yra ypač sunkus laikotarpis. Tad būtent dėl to stengiamės tą klausimą užbaigti nagrinėti, kad žmonėms būtų galima tinkamiau ir greičiau padėti tuo sunkiu žiemos laikotarpiu. Ačiū visiems, ačiū Jums pirmininkė už jūsų indėlį ir norėčiau pasakyti, kad trilogas baigė sklandžiai. Pirmininkė, ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kaip sprendėte šį klausimą, kaip atsižvelgėte į kitų komitetų išreikštas mintis ir ypač čia turiu menį biudžeto komitetą. Vykstančioms daryboms Europos parlamentas pajuto tam tikrą pasitenkinimą, nes atsirado balsų dauguma, kai priėmėme sprendimą dėl įgaliojimų ir ta dauguma buvo palankiai nusiteikusi tos programos atžvilgių, tokios, kaip ji buvo paruošta. Buvo numatytas teikti didesnę pagalbą maistų labiausiai nepasiturintiems ir kitokią materialinę pagalbą. Taryba ir komisija konstatavo, kad antroji veiksmų programa susijusių socialiniai trauktimi e, laikysis nuoseklios pozicijos, o susiskaidimas tarp programos neprivalomos dalies ir privalomos dalies. Tie 2,5 milijardo plus 1 milijardas e, bus visiškai panaudota svarbiausiams dalykams. Mm nes visus panaudotos, teisės finansavimus panaudotos veiksmų programai finansuoti ir materialiniai pagalbai teikti. Penkios šalis tik pasinaudos antrąją dalimi, kur bus numatyta minimali privaloma suma. Paskutinio trilogo metu dar jautėme tam tikrą susirūpinimą. Europos komisija turėjo, tai buvo numatyta pateikti pareiškimą, kai šis tekstas būtų priimamas plenarinėme posėdėje. Komisija turi turėti galimybę susipažinti su tekstu iki plenarinio posėdžio ir reaguoti atitinkamai, kad būtų atsižvelgta ir į parlamento lūkesčius. Mes išreiškėme savo nuomonę dėl vertinimo pranešimų periodiškumo numatėme, kaip dažnai jie turi būti rengiami valstybėse narėse, atsižvelgiant į taisyklės galiojančias pagal kitus susitarimus, pavyzdžiui, e, daugiametė finansinė programa, nebent būtų dėl techninių motyvų priimtas kitoks sprendimas. Antra, plenarinėme posėdėje turėtų būti daromas, daromi periodiški pareiškimai ir tai būtų pirmiausia susiję su socialinėmis bakalijos parduotuvėmis, nes iki šiol apie tai diskutuota nebuvo. Susidūrime su sunkumais. Nes ankstesnė programoje socialinėms pakarijos parduotuvės buvo leista finansuoti savo veiklą iš ES lėšų. Tačiau dabar buvo priimtas horizontalusis reglamentas Europos komisijos, ES tiksliau, dėl finansinių ES priemonių ir dabar yra draudžiama maišyti tas programas, tai yra pagalbos labiausiai nepasiturintiems programos ir dalies pagalbos darymo finansavimą. Tad valstybės narės turės įdėkti naują tvarką, prisitaikydamos prie ES veiksmų. Na, kai dėl to šalies, kurią pakankamai neblogai žinau, galėčiau pasakyti, kad prancūzijos vyriausybė kartu su tomis socialinėmis bakalėjus parduotuvėmis siekia išsiaiškinti, kaip būtų galima atsižvelgti į šią naują situaciją, kad tos parduotuvės galėtų ir toliau sėkmingai dirbti, kadangi Tai nebuvo aptarta teisės aktais, matyt, reikėtų priimti deklaraciją šią linkme. Tiek norėjau nurodyti šiandieną. Pone Mohašartie norėtų kalbėti, jei suteiksiu žodį, o paskui kolega Serkas. Pone Mohašartie, prašau. Ačiū, pone pirmininkė. Noriu padėkoti kolegai Kostelio už atliktą darbą Šis pranešimas buvo ilgai lauktas ir latidžiai sekame šios temos vystimasi. Norėjau užduoti Jums klausimą, ponė pirmininkė. Komisija Europos teikia pareiškimą dabar, kai vyksta diskusija plenarinėme posėdyje dėl galimybės galimybės gauti lėšų, kurių dėka būtų galima pirkti maisto produktus socialinėse bakalėjos parduotuvėse. Ar yra įmanoma diskutuoti dėl pačios formuluotės? Ar galima kalbėti apie tai, kad ta galimybė iš tikrųjų bus numatyta, ar bus tinkamai suformuluotas šis aspektas tekste? Aš noriu jūsų paklausti labai tikslaus dalyko. Ir antras klausimas šią temą būtų toks. Ar nebūtų pavojinga valstybėms narėms palikti galimybę, kaip supratau, spręsti, numatyti ar nenumatyti galimybę finansavimą užtikrinti tų socialinių pagalbos parduotuvių dėka. Pirmininkė, kolegui Serkas suteiksiu žodį, o paskui diskutuosime toliau. Dėkoju. Labai trumpai. Norėjau perduoti mūsų frakcijos nuomonę. Vakar vyko diskusija. Deputatai socialistai norėtų pasveikinti ponę Kostelo ir visus tuos, kurie dalyvavo tose dėrybose. Ir jūs, ponė pirmininkė, kartu. Nes tai yra iš tikrųjų tas pavyzdys, kuriuo gali didžiuotis Europos parlamentas, nes jis išsprendė tokią problemą, kuri paliečia milijonų europiečių gyvenimą. Priešingų atveju tie žmonės e, būtų gyvenę daug sunkiau, aš tikiuosi, kad jų kalėdos dėl to bus šiek tiek turtingesnės ir milijonai iš jų turės galimybę bent pavalgyti ir sulaukti gyvybiškai svarbios minimalios pagalbos. Neskaitant kai kurių detalių, aišku, Galime pasakyti, kad reikėtų daugiau lankstumo, reikėtų atsižvelgti kai kurios nacionalinius ypatumus. O aš, ponė pirmininkė, norėčiau pabrėžti iš tai, ką mes visi supratome, kad šie dalykai yra susiję ne tik su kai kuriomis šalimis ar kai kuriomis gyventojų grupėmis. Tai yra ES problema, bendra problema, kuri paliečia mus visus ir ta problema nepaiso valstybių sienų, nepaiso atskirų šalių Tai yra visų problema. Būtina, kad žmonės nekentėtų nuo skurdo ir čia reikia ieškoti europinio masto sprendimų. Reikėtų, kad Europa reaguotų ne tik į ekonomikos subjektų ar bankų krizės, bet galbūt reaguojama į humanitarinės krizės, į krizės, dėl kurių kenčia žmonės. Ačiū Elmer, e, ačiū visiems, sveikinu visus tuos, kurie padėjo pasiekti konsensusų. Džiaugiuosi, kad būtent mūsų komitetas tinkamai apgynė šį socialinio teisingumo aspektą, numatydama pagalbą žmonėms. Dėkui. Dėkoju, pirmininkė. Suprantu problemą. Tų socialinių bakalėjų problemą suprantu. Aš taip pat konsult, konsultuojuosi su atitinkamomis organizacijomis savo šalyje, tačiau problema slypi kitur. mes nesiekime išsiaiškinti naudinga ar nenaudinga jų veikla. Veikla bet kokiu atveju yra naudinga. Tačiau jos neapima tie teisės aktai, kurie e, yra numatyti. Ir beje, tai, ką mes svarstame, tokį sprendimą, tokio sprendimo ne, negali pasitelkti. Mes jau su kitomis organizacijomis šnekėjomės ir jeigu e, reik, yra kažkokie nesuderinamumai teisės aktuose, tai e, reikia atskirti veiklą, reikia daryti taip, kad to, tų prieštaravimų nebūtų, reikia ieškoti kažkokių tai e, mm, sprendimų. Žinoma, išradingumo reikia, tačiau bet kokia atveju sprendimų ieškoti reikia. Mes e, neperšoksime to, kas numatyta mūsų tekstuose. O šiaip e, veikla tikrai labai naudinga ir mes jokių būdų neturėtume jai prieštarauti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti Merkostilo už atliktą darbą ir už tai, kaip ji tą darbą atliko, įtraukdama į jį mūsų visus, tame tarp ir jūs, ponė pirmininkė. Galima pasakyti, kad atvykome iš, iš toli, ta prasme, laiko prasme. Net tris metus truko darbai Nuo pat pradžių mes pasisakėme tam tikrų kriterijų ir mes nuo pat pradžių esame patenkinti dėl kai kurių dalykų, tiek dėl sumos, tiek dėl to, kad mm, visą laiką buvo testinumas ir 14 metų sausio 1 dieną vėl pradėsime darbą ir kad mm, dėl solidarumo mes taip pat patenkinti. Kitas dalykas, kurį norėjau pasakyti. Dabartinėme kontekste parlamentas derasi su kitomis institucijomis ir mes galėjome pasiekti savo siekiamų tikslų. Parlamentas vėl atgauna savo reikšmę, visos institucijos atgauna savo reikšmę ir prasme, nes e, dažnai piliečiai būna jomis nepatenkinti. nepatenkinti. Labai gerai, kad programa nebuvo nutraukta. Kolegė Kornelisin, dėkoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, iš tikrųjų galim pasidžiaugti rezultatais E, nes šis klausimas buvo e, ginčytinas dalykas, ne tiek ginčytinas čia pas mus parlamento viduje, kiek kilo ginčio tarp mūsų ir tarybos. Ačiū kolegiai Kostelo, ačiū visai komandai, sėkmingai veikusiai dėrybose. Dabar visos valstybės narės regis džiaugiasi gaudamos papildomą finansavimą ir aš manau, kad galime didžiuotis tuo, kad sudarėme galimybę pagalbos organizacijoms pasinaudoti pinigais tam, kam labiausiai tie pinigai yra reikalingi. Tai daugiausia bus maisto pagalbos teikimas, bet taip pat bus galima vystyti ir įvairius projektus, kurių tikslas yra e, užkirsti kelią maisto švaistimui. Socialinės įtraukties priemonės taip pat yra numatytos, kurios turėtų padėti labiausiai nepasiturintiems žmonėms. Aš manau, kad bendrai tariant, galėtume pasakyti, kad rezultatas yra toks, kurį tikrai galime džiaugtis ir didžiuotis. Ačiū. Ačiū, suteiksiu vėl žodį pranešėjai. Taip pat nesu dėkinga, kad priminėte šį punktą. Aš pamiršau jį paminėti, būtent pamiršau paminėti E, produktų švaistimo problemą. Ir e, labai gerai, kad paminėjote, jog ši problema, e, programa yra sutelkta ir ties kitais dalykais, ne vien ties Europos socialinio, socialinio fondo veikla. Dėl tų bakalėjų aš nurodžiau, kad kol kas durys užtrenktos, jos nėra atviros, kol kas tos socialinės bakalėjos prie programos prisijungti negali. O komisijos mes paprašėme padaryti pareiškimą, kuriame ji paaiškintų, kodėl atsisako tas duris vėl atverti ir kaip aiškino ponas Čiabaori, tai yra kiekvienos vyriausybės atsakomybė. Pone Moran Šartie ir aš priklausome vienai valstybei ir mes jau kreipėmės į savo vyriausybę e, prašydamos, kad tos socialinės bakalėjos ir toliau galėtų vykdyti, vykdyti, vykdyti savo naudingą veiklą, kad e, labiausiai skurstantys žmonės skurstų mažiau. Taip pat norėčiau pas, padėkoti poniui Partriklegerlink už tai, ką jis nurodė, nes iš tiesų mes laiko prasme, iš tiesų ateiname iš labai toli, jau išsiugdėme tam tikrą atsparumą, kai priėmėme tą programą plenarinio posėdžio metu, atrodo, 2012 metų la, um, vasarį. Iš pradžių taryba norėjo tą programą panaikinti po to, norėjo pratesti 2013-2014 metais, ta, tačiau kai kurios vyriausybės tą programą įsipareigojo po 14 metų nutraukti ir mes buvome labai atkaklus, dėl to situacija galėjo pasikeisti, programa išliko, dabar jinai e, nebėra e, privaloma ir manau, kad parlamentas tikrai šioje vietoje įnešė labai nemenką indėlį, kuriuo galime pasidžiaugti ir, galime, ir turime padėkoti savo pranešėjai. E, kolegė, ar norėtumėte dar pasisakyti? Ar patenkinta to, kas buvo paminėta? E, ačiū, ponė pirmininkė. Visiems ačiū už pateiktus komentarus. Manau, kad iš tikrųjų daugiausia e, viskas buvo paminėta. Aš tik norėčiau apibendrinti pasakydama štai ką. Ši programa yra labai svarbi. Um, tai svarbu Europos parlamentui. Pirmoji programa finansuojama iš žemės ūkio biudžeto. Ten nebuvo numatyta socialiniai trauktis, o šita programa iš tikrųjų labiau atsižvelgia labiau į poreikį žmonių, kurie kenčia nuo skurdo, kuriems būtina pagalba maisto produktais. Pripažįstama, kad daugelį organizacijų ir suinteresuotų struktūrų teikiančių maisto pagalbą dažnai yra įtraukta, įtraukiamos socialinės įtraukties priemonės, įtraukiami žmonės į tas veiklas, kurie yra nepasiturintis. Visą tai reiškia, kad, e, kad socialinė įtrauktis yra vienas iš svarbiausių dalykų. Mes kalbame ne tik apie pagalbą maistu, kas aišku yra labai svarbu, mes kalbame apie socialinę žmonių įtraukti į bendrą veiklą žmonės, kurie ateina gauti maisto, turi žinoti, kad jie, jų Europos Sąjunga nepamiršo, kad jais yra rūpinamasi. E, vietos tiekimo grandinės taip pat e, turi būti vystamos, e, gyvendinant reikiamas politiką šioje srityje. Daugelis dalykų buvo įgyvendinta ir visos tos priemonės padėjo pagerinti, mūsų siūlymą padėjo pagerinti komisijos siūlymą. Programa bus įgyvendinama, bus bandoma kurti platformą, kurios dėka bus galima skleisti gerąją patirtį, kad jau vykdytų daugiau organizacijų. Suinteresuotos struktūros, labdaros organizacijos, nevyriausybinės organizacijos atlieka labai svarbu vaidmenį, aprūpinant žmonės, rūpinantis jais. E, Ir būtina e, neužmiršti šio aspekto. Labdaros organizacijos minėjo tą faktą, kad mes e, kad mes padarėm viską, kad būtų įtraukiama kuo daugiau šalių, nes anksčiau kai kurios šalis negalėjo dalyvauti tose programuose, o dabar regisi kliūtis yra pašalintos. Dėkoju visiems už atliktą darbą, už bendradarbiavimą. Ačiū Europos parlamentui, jo sekretoriatui, ačiū taip pat komisijos darbuotojams, politinėms frakcijoms ir visiems kolegoms, kurie praleido daug laiko su mumis spręsdami šiuos klausimus. Manau, kad pasiūlymas galiausiai išėjo visai geras. Dėkoju. Très bien. Alors, nous en... Kągi. Dabar pereiname prie kitos sėkmingos temos. Devintas klausimas tai yra dėrybos su e, taryba dėl teisų į papildomą pensiją perkelimo gerinimo. Tai irgi yra gana sėkminga tema. Tai yra mūsų paskutinio trilogo su Lietuva, Lietuvos pirmininkavimo darbo rezultatas. Pone Omenroiten. Ačiū, ponė pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie to, kad rezultatai būtų puikūs. Aš esu patenkinta rezultatais. Pradžioje buvo direktyvos pasiūlymas kur komisija numatė, kad papildomos pensijos kaupimas gali vykti kitame kažkokiame tai pensijų fonde. Toks buvo pradinis išeities taškas, tačiau mes pastebėjome, kad tas kapitalo pervedimas keltų problemų netgi tose šalyse, kur sistema jau egzistuoja, tokiuose kaip Niderlandai. Dabar galima perkelti pensiją Niderlanduose, tačiau sistema yra be galo sudėtinga ir dėl to parlamentarai iškėlė klausimą, ar nebūtų geriau, jeigu tiesiog galima būtų tą pensiją perkelti. Pirmajame ramstėje sprendimą jau suradome. Galbūt galima būtų tokį pat sprendimą pritaikyti ir antrajam ramščiui. Dėl kitų ramščių. Ten jau yra numatytas tam tikra, numatyta tam tikra perkelimo galimybė, tačiau vienose valstybėse narėse tai vyksta sklančiau, kitose ne taip. Mes norėtume, kad ta sistema būtų supaprastinta e, ir kad būtų galima lengviau perkelti e, pensija, jeigu, sakykime, žmogus dirba kitam, e, kitam darbdaviui arba kitoje šalys, šalyje. Kad būtų tam tikras mobil, mobilumas, judumas Europoje, kurio mes siekiame ne tik šioje, bet ir kitose srityse. Komisija atitinkamai pakoregavo su parlamento iniciatyva, aišku, savo pasiūlymą ir perdavė jį tarybai. Buvo numatyta, buvo numatyta uh, judumo įmoka. Ir ta įmoka turėtų būti mokama ne tik tuo atveju, jeigu yra dirbama kitoje šalyje, uh, Žinoma, e, dabar taryba jau numatė, kad jeigu žmogus iš tiesų dirba, tai tada tikrai galima tą pensiją pervesti. Bet e, įvairių sunkumų dar tebėra. E, sakykime, dabar, pavyzdžiui, pasidarė lengviau tiem žmonėms, kurie dirba kitose šalyse savo pensiją persivesti, negu tiem žmonėms, kurie pereina iš vienos darbovietės į kitą. Valstybės narės savo pareiškime pačios sako, kad tos direktyvos pereinamasis laikotarpis bus panaudojamas tam, kad, pereinam, e, kad pereinamasis laikotarpis E, kad pensijos pervedimas vyktų sklandžiai ne tik tais tarp valstybių, bet ir tarp e, darboviečių, tarp įmonių. Taip pat buvo nustatytos minimalios sąlygos, e, kurios taikomos skaičiuojant pensiją. Kai kuriuose šalyse pensijos skaičiuojamos jau nuo 21 metų, o Vokietijoje ar Luksemburgė kitose šalyse šiek tiek vėliau, pavyzdžiui, Vokietijoje nuo 25 metų. Ir tam, kad gautų žmogus pensiją, reikalinga kaupti ją mažiausia penkis metus. Taigi 29 metų, jeigu žmogus pakeitė savo darbo vietą, e, tai pensija jam nusibraukia, kadangi reikia pradirbti vienoje vietoje mažiausiai penkerius metus. Mes numatėme pakeisti tokią situaciją ir valstybės narės sutiko tą situaciją keisti. Mes nusprend, e, numatėme, kad pensijos kaupimas prasideda nuo 21 metų ir kad lauk veikimo laikotarpis iki pradedant kaupti pensiją yra treji metai. Pavyzdžiui, Vokietijoje tas laikotarpis yra penkeri metai, taigi mūsų numatyta situacija yra geresnė, tačiau tam mes turėjome nemažai pakovoti. Bet e, dabar jau galime pasakyti, kad tokiu būdu mes iš tiesų paskatinome judumo, judėjimo laisvę. Kitas dalykas, dėl ko galėjom, norėtume balsuoti, yra tas, kad ta pensija sukaupta per trejata metų būtų galima iš karto išmokėti po jų. E, tai reiškia, kad e, pensijos suėjus pensiniam amžiui jūs prarastumėte teisę į tą pensijos dalį. Jeigu tai yra nedidelis, e, nedidelės sumos, tai ir valstybė, ir darbdavys turi jas sumokėti, o tas, kuris naudojasi E, pervestais pinigais turi turėti galimybę arba jų pareikalauti, arba paprašyti, kad jie toliau būtų kaupiami toliau. Laikotarpis, kuris buvo numatytas 3 plus 2 metai, mes sumažinome tą laikotarpį iš 4, iki 4 metų, tačiau čia dar yra problemų. Mes e, numatėme e, ketverių metų laikotarpį, tačiau ir dabar jisai taikomas turi būti visiems. Tikrai buvo nelengva tą padaryti, mes turėjom praryti karčią tabletę. Atrodo, kad peržvelgiau visus klausimus, kurie buvo svarstomi dėrybose ir kurie mums labiausiai rūpėjo. Šis pasiūlymas iš tiesų mus tenkina, nes juo gerinamas žmonių judumas, mobilumas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė Fedik Darden, o po jo pasisakys Tomas Mann. Ir tada bus jau viskas. Ponas Darden, trumpai, kadangi kolegė jau paaiškino, ką galėjome išsikovoti, Norėčiau pabrėžti, kad ir jį jūs, ponė pirmininkė, atlikote puikų darbą. Mes galėjome labai nemenkai pasistumėti į priekį ir iš tiesų dabar jau galime realiai galvoti apie pensijų perkelimą, e, realiai galvoti apie jų judumą e, ir e, apie jų pensijos situacijos gerinimą. Taigi aš esu iš tiesų patenkinta rezultat, patenkintas rezultatais. Tomas man, dėkoju. Dėkoju Vijai ir kolegoms už kompromisą. Nebuvo lengva. Ir nebuvo iš tiesų nebuvo lengva, kadangi mes norėjome, kad judumas būtų ne vien popieriuje, bet realiai. E, tas trejų metų laikotarpis gana sunkus, laiko, e, gana sunkus procesas, reikia prisitaikytis. Tačiau svarbiausia, kad visos trys situacijos, visos trys institucijos e, galų gale susikalbėjo. Mes dabar uh, Mums dabar belieka tikėtis, kad po trejato metų nebus viskas iš naujo persvarstama. Tvarumas taip pat turi e, būti tarp mūsų aptariamų sąlygų ir manau, kad tai, kas yra čia numatyta, garantuoja tas, užtikrina tą tvarumą. Ir e, tie, kurie parlamente šį klausimą svarsto, galės perduoti žinią ir sostinėms. Džiaugiuosi rezultatais. Žinau, kad kai kurie sektoriai nepakankamai pasistumėjo į priekį arba visai nepasistumė, tačiau situacijai keisti reikia laiko. Manau, kad svarbiausia yra tvarumas. Ačiū. Pirmininkė. Taip pat norėčiau uh, komit komisijos nariams padėkoti. Mes galėjome šio skadencijos metu pabaigti nagrinėti šį klausimą, o be komisijos pagalbos negalėj, būtumėm negalėję to padaryti. Labai vieninga buvo darybininkų komanda, darėdamasi dėl šios direktyvos Ir labai aktyviai dirbo ta dėrybininkų komanda, kad galėtų žmonės naudoti savo pensiją ne vien tais atvejais, kada pervažiuoja iš vienos šalies į kitą ir kad e, pensijų pervedimas vyktų su jų sutikimu kad būtų galima išmokėti sumas tada, kada jas galima išmokėti. Manau, kad tai yra labai svarbus, svarbus aspektas, būtent reikalingas darbuotojo sutikimas tam, kad būtų paleistas būtent toks mechanizmas. Norėčiau pažymėti, kad tarybos darybininkų dvasia labai skiriasi nuo parlamento. Gali kilti rizika, kad labai lengvai ir labai neformaliai pasižiūrės valstybės narės į tai, kad viduje bus taikomas darbuotojams toks pat pensijų perkelimo režimas, kad bus, kad bus viduje net uh, tiksliau netaikomas tas režimas. Ir gali taip atsitikti, kad tie darbuotojai, kurie važinėja iš vienos valstybės į kitą, teisėmis naudotis gali, o tie, kurie yra valstybės viduje, keliauja nuo vieno darbu, darbdavio prie kito, tai tie toki, tokiamis teisėmis negal, negalės pasinaudoti. Būtent reikėtų pasin... e, kovoti, kad taip nebūtų. Dėkuoju. Pasibaigus e, daryboms, norėčiau padėkoti Europos komisijai. Manau, kad komisija atliko labai didelį darbą. Jinai dirba labai intensyviai, siekdama kompromisą ir noriu tai pabrėžti dabar. Aš e, prisimenu kai mes e, gavome iš Vokietijos nuolatinės atstovybės e, keletą elektroninių laiškų ir tie, tie, tie laiškai tuomet e, sukėlė tam tikrą sumaištį, nes e, kai kurie mūsų parlamentarai net nežinojo, kas ten yra parašyta ir atrodė, jog paskutinė minutė viskas gali pasikeisti, bet e, nepaisant tos frustracijos viskas. E, puikiai pasibaigė ir kitų valstybių nalatinėse atstovybėse buvo žiūrima labai konstruktyviai į, į, į šį procesą ir jų dėka vis dėlto mes pasiekėme savo tikslą. Tad Tai aš irgi noriu pabrėžti. Ir e, norėčiau padėkoti visiems kolegams, kurie prisidėjo prie to rezultato. Ypač norėčiau Frederikui padėkoti. Mes puikiai bendradarbiavome. Ir tai rodo, jog mes galim pasitikėti vieni kitais nepriklausomai nuo mūsų politinių pažiūrų skirtumų. Aš manau, kad e, kai e, pranešėjui yra perdodama paskutinė informacija. Tai visuomet padeda. Dėkuoju taip pat Džin ir kitiems kolegoms, kurie prisidėjo. Dėkuoju pranešėjai. Čia buvo taikoma tam tikra išimtinė tvarka, palyginus su mūsų įprastinė praktika. Čia vyksta bus antrasis svarstymas ir mes e, norėtume, kad e, remiantis gruodžio 9 e, dienos susitarimu ir mūsų pozicija, mes kreipsimės į tarybą ir paskui taryba po įvairių patikrinimų mums perdos savo poziciją. Vasario E, plenarinės sesijos metu maždaug ir tuomet mes antras svarstymo metu galėsime priimti e, šį e, pranešimą jau galbūt balandžio mėnesį. Komet aš uh, šiuo pirmininkavimo metu pradėjau nagrinėti šį klausimą, tai tas, tas, tas klausimas jau buvo pasistumėjęs į priekį ir aš radau e, visą, visą dokumentų paketą. Toliau. E, kitas klausimas pranešėjas Sergio Gutierrez. Ir jo pranešimas ir žodis pirmiausiai pranešėjui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai yra jau trečias pranešimas Europos semestro kontekste. Ilgalaikis Europos ekonomikos finansavimas. Šis pranešimas yra tokio paties lygio kaip ir Ekon komiteto pranešimas. Ir čia visų pirma siekiama sustiprinti makroekonominį koordinavimą Europos semestro kontekste. E, mūsų komiteto pranešimas bus labai svarbus ir norėčiau čia pabrėžti tokį e, dalyką, jog labai svarbu keistis nuomonėmis dėl padėties, kurioje dabar yra Europos Sąjungoje. Atsižvelgiant į dabartinį kontekstą, kuomet e, neligybė ir įvairios problemos tampa vis e, labiau matomos ir turime ieškoti konsensuso šioje situacijoje. Manau, kad e, mes turime siūsti valstybėms narėms signalą, kol jos dar neparengė reformų programą nacionalinių lygmenių. Turime siūsti labai aišku signalą valstybėms narėms ir komisijai, e, jog mes turime tam tikrų minčių ir turime poziciją, kuri ne visuomet yra išgirstama šitais klausimais. Tad apie ką čia sukasi kalba? Ko mes norime e, šitame pranešime? Mes e, norime, aišku, išvengti tam tikro mm, ramaus pasitenkinimo. Čia Europos komisija bando visą laiką pabrėžti tam tikrus pozityvius aspektus, kad e, e, ekonomikos atsigavimas būtų akcentuojamas, tačiau mes vis dėlto pabrėžėme neigiamus daugiau aspektus, kad kas penktas e, Europos e, jaunuolis yra bedarbis, kad e, skurdas vis didėja ir kad valstybės narės turi keisti tą tendenciją besimdamos ryštingų priemonių. Bet mes kalbame apie nerimą keliančius aspektus ir mes vengiame e, panirti vien į tik tai teigiamų aspektų e, E, konstatavimą. Norime taip pat e, pabrėžti keletą papildomų aspektų Europos semestro kontekste. Pabrėžti tokių aspektų, kurie mums atrodo labai svarbus. Mes norime taip pat pabrėžti socialinius rodiklius. Tai Yra europiniai rodikliai, kurie yra neprivalomi, kita vertus, jie yra nepakankami mūsų komiteto požiūrių, turint omenyje reikalavimus. Reikėtų užtikrinti, kad socialiniai aspektai būtų analizuojami kartu su ekonominiais aspektais, galvojant apie makroekonominį kontekstą. Mes norime, kad e, būtų sukurta darbo grupė, e, dirbant ekonomikos ir socialiniais klausimais, nes mes turime siekti didesnio produktivumo, konkurencingumo, apimant tris ramščius - Europos e, investicijų paktas, Europos strategija 2020. Mes manome, kad reikėtų daugiau pastangų šioje srityje, švietimo srityje. Vakar mes e, dalyvavome PISA pranešimo pristatymė ir manome, kad ir toliau turi būti siekiama didinti užimtumą, tačiau kuriant ne bet kokias darbo vietas, o kokybiškas darbo vietas. Mes e, e, papildėme ponės Bereš pranešimą ir, ir kitus šios ryties pranešimus nuostatomis jog darbo rinkoje turi būti siekiama kokybiškų darbo vietų, tuo pačiu įtvirtinant ir lankstumą bei e, darbo vietų užtikrintumą. Mes e, manome, jog būtina skatinti visas pastangas tiek nacionalinių, tiek Europos lygmenių, kad būtų sumažintas e, jaunimo nedarbas. Kalbant apie daugiametę perspektyvą, Labai svarbu, kad tie 6 milijardai, kurie numatyti jaunimo garantijoms, būtų, kad šis finansavimas, kad ši suma būtų dar e, padidinta. Mes suprantame, jog privataus sektoriaus įsiskolinimas e, kelia didelę riziką, Pastaraisiais metais beje buvo pabrėžiama valstybės e, skola ir problemos kylančios dėl jos. Tačiau privataus sektoriaus e, įsiskolinimas taip pat yra labai svarbus. Tas įsiskolinimas kelia problemų mažoms ir vidutinėms įmonėms bei namų ūkiams. Tad e, galbūt reikėtų čia taip pat imtis priemonių sprendžiant šias problemas lengvinant mažų ir vidutinių įmonių bei e, šeimos ūkių padėti. Mūsų pranešimas yra pakankamai horizontalus, mes manome, kad jis apima pagrindinius visus aspektus, tokius aspektus, kurie aktualūs mūsų komitetui. Tačiau dar kartą pabrėžu, jog dialogas ir konsensusų sėkimas yra be galo svarbus tam, kad nusiųstume aišku signalą tame procese, kuris jau prasidėjo ir kuris baigsis rengiant nacionalinės e, reformų programas. Veronika Lopes Fontanie, o paskui Mariš Kornelysen. Bet prieš tai aš norėčiau pateikti keletą pastebėjimų. Aš manau, kad visa tai, ką siūlo mūsų pranešėjas, yra iš tikrųjų esminės svarbos ir kad tai e, sutampa su mūsų e, komiteto e, svarbiausiais e, dal, mūsų komitetų svarbiausiais dalykais. Bet kaip komiteto pirmininkė, aš manau, kad turime sutelkti savo dėmesį ties, ties realybė e, ir realybės pro, svarbiausiais klausimais. Čia mes turime galvoti apie bendravimą su kitomis institucijomis ir e, turime šiame kontekste kalbėti visų pirma apie ekonomikos augimos e, E, ekonomikos augimo e, tyrimą parengtą komisijos ir galbūt čia galime kai ką papildyti. Aišku, jeigu norėtume viską perrašyti, galbūt e, mums tai patiktų, galbūt mums patiktų visą tą darbą atlikti už komisiją, tačiau turime galvoti apie bendro sprendimo prieimimo procedūros logiką ir apie metinę ekonomikos augimo e, peržiūrą. Mes turime gerai suprasti, ką mes norime pakeisti e, komisijos pateiktame tekste. Ir e, mes turime visų pirma galvoti, kaip mes optimaliai galime pakoreguoti padėti pakeitimais suteiksiu žodį kolegiams, kurias ką tik tai išvardinau, būtent tą tvarką. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad pirmas dalykas čia paminėtinas būtų, jog trūksta laiko. Šis pranešimas yra neišverstas ir mes dirbsime remdamėsi anglišką teksto versiją. Pakeitimo pateikimų laikas labai trumpas, iki trečiadienio tik tai. Ir jeigu dabar palygintume, kokį, koks laikas yra skirtas ekon komitetui, tai jie turi daug daugiau laiko ir jie galės e, renkti pakeitimus per kalėdų atostogas. Sergio Gutierrez pranešimas yra labai plačios apimties. Jame konkrečiai atsispindi svarbiausi aspektai. EPP frakcija palankiai žiūri į e, susitarimą. Aišku, yra e, dar kai kurių aspektų, dėl kurių turime susitarti. Aišku, mes pritarėme labai daugeliu aspektų šiame pranešime. Pavyzdžiui, jame puikiai paaiškintas e, demokratinio legitimumo aspektas ir jo sąsaja su skurdu. Taip pat čia yra siekiama e, padidinti e, priemonių siekiančių jaunimo nedarbą, sumažinti jaunimo nedarbą, veiksmingumą. Taip pat priemonės skirtos patiems pažeidžiamiausiams piliečiams bet mes turime galvoti apie tai, kas mums labiausiai rūpi. Aš e, noriu pasakyti, ponia pirmininkė, jog komiteto pranešimas apskritai yra didžiaja dalimi tinkamas. Galbūt dar turime daugiau padirbėti ties darbo rinkos reformos klausimų, ties paskolų aspektų mažoms ir vidutinėms įmonėms bei ties kova su e, socialinė atskirtimi ir nedarbu. Viskas, kas yra susiję su biudžeto stabilumu, tai mūsų, mūsų frakcijoje tai yra labai svarbus aspektas, tai yra esminės svarbus aspektas ir mes žinome, Pavyzdžiui, kokia yra dabar padėtis Ispanijoje, jinai vis dar yra labai sunki, nepaisant to, kad pagerėjo kai kurie e, rodikliai. Tačiau šiame kontekste reikėtų daugiau lankstumo. Komisijos e, narys Anders ir kai kurie jo kolegos e, sakė prieš keletą dienų, kad padėtis pagerėjo ir kad dabar galbūt bus didesnė veiksmų laisvė gyventinant užimtumo politiką, tačiau tai turi būti daroma kartu su stabilumo užtikrinimo priemonėmis. Būtent tokia yra EPP nuomonė. Aš jau esu sakiusi, jog fiskalinis stabilumas taip, tai labai svarbus dalykas, tačiau čia labai svarbu ir lankstumas. Jeigu aš teisingai supratau, pono Gutierės e, pranešime kritikuojama pastaraisiais metais vykdyta politika. Ir šito požiūriu aš e, nesutinku su pono Gutierės. Aš manau, kad ta politika, kuri buvo vykdoma iki šiol, pasiteisino. Tai tiek tiek būtų. Iš mano pusės pabrėžiu dar mūsų pasirežimą bendradarbiauti siekiant konsensuso. Dėkuoju, Marian Harkin. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Kornelysin. Ačiū už tokį aišku projektą. Turinys taip pat yra nukreiptas šių dokumentų teisinga linkme. Na, šiek tiek e, liūdna yra tai, kad tai nebepanašu pranešimus, kuriuos aš reikiau 2012 metais. Kolega Lopė Fontenji dirbo prieš šio pabučių pranešimų metų pradžioj. Taryba ir komisija mus vis labiau ignoruoja metai iš metų. Galbūt reikėtų labiau apžvelgti pro, patį procesą. Mes pateikėm šešis iniciatyvinius pranešimus iki dabar. Dabar bus rengtas, rengiamas septintas ir aštuntasis pranešimai. Tai buvo irgi mūsų iniciatyviniai pranešimai, tačiau matome, kad nelabai tai padeda, nes jie ir toliau ignoruojami. Kai dėl paskutinių kelių pranešimų mes bandėm pakeisti kai ką, bandydami pasiekti institucinio sustarimo tarp parlamento tarybos ir komisijos. Norime, kad demokratiškai visos institucijos įsitrauktų sutartamus dėl pakeitimų, kurie yra reikalingi. Tačiau kol sutartys nepakeistus mes nieko negalim padaryti daugiau. Tad nesuprantu, kodėl EPP ne, neparėmė tų viso e, demokratinio Europos parlamento įsitraukimo šios procesus. Iki balsuojant dėl šio dokumentų galbūt ar galėsime aptarti šį klausimą. Aš sakiau, kad mes remiame tas pastabas, e, pastabas kurias išsakė kolegos pakeitimai dėl socialinės dimensijos emų nebuvo paremti socialistų frakcijos. Jiems turbūt neaišku, kodėl turėtų remti šios pakeitimus. Aš manau, kad labai svarbu, gyvybiškai svarbu yra tai, kad jeigu mes parengėme socialinės krypties kažkokius dokumentus, mes turime daryti viską, kad tie dokumentai turėtų kažkokį poveikį Na ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, būtų toks. Turime džiaugtis tuo, kad yra numatytas tyrimas susijęs su Vokietija. Tačiau ponas Barozo iš karto pasakė, na taip, jeigu tas perviršis paaiškės, kad yra neteisingai panaudotas, jis gali būti kenkiantis ir taip toliau ir panašiai. Be abejo, čia pirmiausia reikia kalbėti apie pusiausviros klausimą, apie jos užtikrinimo reikalingumą. Tačiau e, turbūt viskas daroma, kad e, būtų pusiausvėra užtikrinta, nes tiek perviršys, tiek deficitas tai pusiausvėrai kenkia. Aš tikiuosi, kad kolegos parems pakeitimus taip pat šią linkmę. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Kolegiai Harkin. Aš kalbu savo ir kolegos Benjon turbūt vardu, nes mes taip diskutavome čia apie viską kartu su kolega. Na, galime sakyti, iš dalies, iš didžios dalies mes dėl visko sutarėm. Ačiū kolegai Gutierės už jo pranešimą. Aš nenorėčiau leistis į detalės, tiesiog trumpai pasakysiu už tai, ką ten yra išdėstyta tame dokumente visai te blogų minčių ypač dėl to vadinamo front loading principų, iš ankstinių mokėtojo principą, kai, kai finansavimus galima gauti jau nuo 2014 metų. Dėl kvalifikuoto darbo nedidelė pastaba. Mes, manau, turime suprasti, jog kartais žmonės nori dirbti nepilną darbo dieną. Ir tas darbas nepilną darbo dieną neturėtų būti laikomas blogų dalykų Aš žinau, kad yra visokio nepilno dienos darbo. Turime aiškiai apibriežti, ką mes turime minti, kai naudojam šitą savoką. Aš taip pat pritariu dėl tų sisteminių klaidų komisijos prognozijose. Aš esu kalbėjusi prieš tai, daugelis kolegų tai yra pastebėję ir turime rasti būdų atlikti kokybiškesnės prognozijas. Reaguodami kolegės Lopė Fontanje pasisakymą, aš pasakysiu, kad jį kalbėjo apie Ispaniją ir kalbėjo apie konsolidavimo panaudojimą problemams spręsti. Mano supratimu, jeigu pasižiūrėtumėte, sako, tarp nusikaltus fondus ir kitos organizacijos, galime, turime laikytis labiau pamatuoto, subalansuoto požiūrio. Vyksta prociklinis procesas ir mums iš tikrųjų grėsia defliacija ir gali atsitikti taip, kad bent jau eurozonoje ta defliacija gali būti didesnė. Niekas nesako, kad taip negali nutikti. Tiesiog fiskalinė konsolidacija nėra panacėja nu, ar vaistas nuo visų lygų. Ir be abejo, lankstumas tam tikras taip pat reikalingas. Ir galiausiai pirmininkė kalbėjo apie tai, jog reikėtų išvengti nuo pernelyg didelių užmojų. Reikia dirbti tose srityse, kur mes galime daryti įtaką, o ne taip, kad galėtume pasidėti kryželį, kad štai dirbome, štai kažko siekime, bet nieko konkretaus nevyko. Na ir galiausiai demokratinis legitimumas. Nedaug liko iki rinkimų, tik keletas mėnesių. Jeigu žmonės e, gir... supras, kad mes neturim ką pasakyti socialiniais klausimais, tai be abejo, jums kis klausimų, kodėl apskritai jie turi už mus balsuoti. Dėkoju. Edith Bauer. Edith Bauer. Like, uh... Dėkoju. Norėjau pridėti trumpą pastabą prie tos diskusijos. Prieš 20 minučių Eurostatas paskelbė naujų statistinius duomenis susijusius su skurdu. Pavadinimas yra 2012 metais ketvirtis Europos žmonių patyrė skurdo ar socialinės atskirties grėsmę. Tai yra 125 milijonai žmonių. Tad iš tikrųjų e, skaičius gazdinantis Turime neužmiršti, kad 80 milijonų, toks buvo pradinis skaičius, kai buvo susitarta dėl ES 2020 strategijos. Man susidaro įspūdis, kad šis klausimas turi būti sprendžiamas skubiai ir efektyviai. Jam reikia skirti daugiau dėmesio negu iki šiol. Norėčiau pasakyti, jog vertinu pranešėjo pastabą dėl žmonių įsiskolinimų. Tai irgi tas tai yra pavojus, kuris nepakankamai vertinamas. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Ar yra kitų kolegų norinčių kalbėti? Regisi ne. Gal Europos komisijos atstovai tartų žodį? Ne. Tai tuomet žodis pranešėjų apibendrinti.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 Pakeitimus teikite iki 10 gruodžio 10 valandos. 22 dieną balsuosime. E, dviš... E, komitete 23 e, par, par, sausio, e, o po to plenarinėme buvo numatytos tos pačios dienos tarimusi su nacionaliniais parlamentais. Šį e, darbo tvarkės klausimą nagrinėti baigėsi, o dabar pereikime prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. Dėrybos su taryba dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo bendryjoje. Norėčiau suteikti žodį pranešėjai Tatjanai Ždanokai. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. įvyko nemažai nesusipratimų rengiant šį dokumentą. Dirbti reikėjo kartu su trim komitetais, dar be to vyko šį rytą koordinatorių posėdis peticijų komitete, tad turėjau daug kur bėgti, nes nespėjau laiko ateiti. Kai dėl trilogo, norėčiau pasakyti didelį ačiū mūsų pirmininkiai už vadovavimą šitam trilogui tikiuosi, kad tai prisidės prie nesutarimų išsprendimo. Taip padėkoju EMPL komiteto darbuotojams už darbą. Norėjau paminėti vieną labai svarbu nesutarimų dalyką tarp tarybos viena vertus ir Europos komisijos siūlymo teksto bei parlamento. Tai būtų susiję su ad hoc modelių taikymu e, apklausoms. Pradinėme komisijos siūlyme buvo numatyta tai gyveninti deleguotojų teisės aktų dėka. Parlamentas patvirtino šią poziciją, siūlė neteikti pakeitimų čia. buvo dirbama prie e, pakeitimų susijusių su darbo jėgos tyrimais, tačiau taryba pateikė kitokį siūlymą taikyti įgyvendinimo aktus. Tai būtų susiję su tuo, jog Europos komisija turi parengti rodiklius tam tai ad hoc priežiūrai, tačiau komisija neturėtų galimybės tarti savo žodį valstybėms narėms, tokia galimybė taip pat nenumatyta, jos niekaip negalės pasipriešinti. Europos komisija deleguotojų teisės aktų dėka tiesiogiai primestų e, deleguotojų aktų sistemą ir tiek. Mūsų pozicija dialogo metu buvo tokia. Mes pasisakėme už deleguotuosius aktus, nes tai suteikia galimybę parlamentui įsikišti, kai gaunami siūlymai iš ad hoc modelių stebėjimo, juolab, kad mūsų pastabos būtų labiau politinio pobūdžio, pavyzdžiui, pastarėjai modeliai buvo susijęs su jaunimo nedarbu, kitas bus įgyvendinamas 14 metais dėl migrantų užimtumo. perkvalifikavimas ir panašiai. Mano vėliausia informacija iš tarybos yra tokia. Jie teiks siūlymą kompromisui. Jie bandys paskui teikti tos pakeitimus komisijai, kuri tirs tos hop modelius. Turėtų būti numatyta galimybė valstybių atstovams sudaryti tam tikrą įvairių kriterijų ir parametrų sąrašą bet kita vertus tai būtų Europos komisijos kompetencijos rytis. Tiek būtų jums informacijos. Tie, kas dalyvauja triloge, žino, kad gruodžio 17 dieną vyks antras trilogo sustikimas. Kol kas rašytinio pasiūlymo iš tarybos negavome kompromisui. Pirmiausia, aišku, turėtume su juo susipažinti, o paskui jau pasiruošti tinkamai trilogui. Dėkui. Merci beaucoup. Pirmininkė, ačiū pranešėjai už tą išsame mūsų darbų ataskaitą. Matome, kokie žavus yra mūsų tarp instituciniai santykiai. Reikės siūsti laišką tarybai, kad būtų galima jiems išdėstyti Europos parlamento aspiracijas. Ar yra norinčių kalbėti, regisi ne. Tokiu atveju visiems linkiu sėkmės kitam trilogė, kuris vyks, kaip jūs teisingai paminėjote, gruodžio 17 dieną. Baigėme nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą ir periname prie 12 valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimo stiprinimas. Tai yra teisėkuros siūlymas dėl bendradarbiavimo gerinimo tarp užimtumo tarnybų. Tai yra pranešimas, kuriam vadovauja Frederik Darden žodis. Jam, kad galėtų apžvelgti kompromiso pakeitimus. Ir norėčiau kolegos atsiprašyti, nes turiu išeiti, nes užleisiu E, vietą savo kolegiją Editai Bauer, vyriausiai mūsų komiteto nariai. Madame la Présidente. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Gal aš luktersiu, kol pirmininkės pasikeis vietomis. Tad dabar keletą žodžių apie užimtumo tarnybų bendradarbiavimo stiprinimą Aš dabar ne, nekomentuosiu pranešimo esmės, nes jau šiame komitete esu apie tai kalbėjęs ne vieną kartą. Kalbėsiu tik tai apie e, kompromisinius pasiūlymus. Jų buvo septynių, jų buvo e, šešiolika, septyniolika ir greitai bus aštuoniolika. Dar galbūt reikės pakoreguoti formuluotės kai kuriuose iš tų pasiūlymų, aš e, noriu dabar paliesti keturias temas. Šiame kontekste pirmoji tema susijusi su E ir N kompromisais ir čia kalba sukasi apie infranacionalinių ligmenų atstovavimą užimtumo srityje. Ir uh, Čia yra siūloma rasti sprendimą, e, siūlant tam, tikrus, e, tam tikras alternatyvas. Ir e, siūloma tai daryti balsuojant valstybėms narėms. Iš principo tas pats klausimas yra minimas ir e, jaunimo iniciatyvų kontekste. Kita tema yra tinklų bendradarbiavimas su kitomis suinteresuotomis pusėmis įgyvendinant užimtumo politiką. Čia, man atrodo, jog reikia pasakyti, jog toks bendradarbiavimas yra būtinas, bendradarbiavimas su įvairiais partneriais ir būtent todėl tai yra įrašyta kompromise mes pabrėžiame, jog toks bendradarbiavimas turi vykti paties tinklo iniciatyva. Trečioji tema, kurią norėčiau pakomentuoti, yra susijusi su O kompromisu ir tai yra deleguotų teisės aktų tema. Mes esame diskutavę komitete ne vieną kartą šią temą ir esame kalbėję, kokios būtų primtinumo ribos mums ir, ir Ir čia turime nepamiršti, jog parlamentas e, praranda įtaką procesui dėl tų deleguotų aktų. Tad šiame kompromise kalbama apie tai, kad kai kurios tinklo užduotis bus reglamentuojamas deleguotais teisės aktais. Aš manau, kad taryba ir e, per trilogą mes pamatysim iš tikrųjų, ar taip yra. Manau, kad taryba pasisakys už įgyvendinimo aktus šioje srityje. Ir ketvirtoji tema, kuri dar formaliai nerašyta į, į kompromiso turinį, yra susijusi su privalomu ar neprivalomu dalyvavimo tinkle pobūdžiu su įvairių valstybių narių viešųjų struktūrų dalyvavimo pobūdžiu susijusi tema. Aš e, manau, kad e, turėtų būti privalomas tas dalyvavimas, tačiau atrodo, jog e, taryboje valstybių narių pozicijos yra skirtingos šito klausimo ir aš siūlau pateikti kompromisinį pasiūlymą, kuris remtųsi 44 pakeitimu ir e, tuomet būtų siūloma kiekvienai valstybei paskirti kompetentingą struktūrą, kuri privalomai turėtų būti atstovaujama tame tinkle. Tad e, tokie būtų mano komentarai šiais klausimais. Dėkuoju. Ačiū. Turime du kolegas, kurie nori kalbėti, kolega Becker ir kolega Benjot. Kolega Becker. Man tenka garbė suteikti jums žodį. Prašau. Dėkoju. Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad galiu kalbėti, jums pirmininkaujant e, šiam posėdžiui, kadangi jūs esat šitų klausimų tikrai didelė ekspertė. Mes galime tik tai dar kartą pasidžiaugti, jog e, pranešėjas už sugebėjo puikiai organizuoti bendradarbiavimą. Ir buvo siekiama labai konkrečiai spręsti problemas. Visų pirma, N kompromisas. Aš e, norėčiau čia paliesti dar vieną aspektą. Europos Sąjungoje kiekviena valstybė nariai institucijose turi savo atstovus arba juos pavaduojančius atstovus. Ir šiame kontekste aš galvoju apie valstybės, kurios įvairiai e, valdo darbo rinkas. Aš manau, kad e, tai, kas siūloma pranešime šito klausimu, nebūtinai padės optimaliai pagerinti padėtį. Man atrodo, kad e, užtektų vieno atstovo ir vieno jį pavaduojančio atstovo iš kiekvienos valstybės narės. E, daugiau nereikėtų negu po du. Kitas dalykas mes turime pagalvoti apie štai ką. Darbo inspekcijos vaidina esminį vaidmenį užimtumo politikos srityje. Jos vaidina esminį vaidmenį būtent toje srityje, o ne, pavyzdžiui, kovos su nedarbu srityje. Tad e, galbūt tose srityse, kur šios struktūros neturi tinkamos kvalifikacijos, uh, tai e, jų dalyvavimas turėtų būti kaip ir nutylimas ten. Ponas Dardenas pasakė prieš e, keletą minučių, jog e, viena iš temų buvo privalomas ar neprivalomas dalyvavimas. Tai šiuo klausimu aš visiškai pritariu pranešėjui. Dėkuoju, dabar ponas Benjon. Uh, yes, uh, thank you for... Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už darbą šiuo klausimu. Klausimas nebuvo pernelyg kontroversiškas. Manau, kad daugelį dalykų buvome išsprendę. Dėl M kompromiso mums kyla kol kas tam tikrų sunkumų. Mes norėtume, kad būtų labiau vartojama savoka regular, ne occasional. Tai yra nuolatinis, o ne kartais taikomas mums taip pat kelia susirūpinimo tai, kad socialiniai partneriai praranda jiems tenkantį vaidmenį. Nors tenka pripažinti, kad jie ne visada yra ta struktūra, kuri turėtų įsikišti. E, ypač kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės. Bet aš manau, kad tai yra smulkmenos, na, o į kompromisas yra didžiausias dalykas. Ten yra kalbama teisėkuros tekste apie socialinį dempingą. Mes juk nežinom, kas tai yra, nesam apibrėžę, kas tai yra. Ir būtų sunku reaguoti kažką, kas neapibrėžta. Ir socialinio dempingo savokos vartojimas politiniam teisėkuros tekste gali būti tikrai uh, probleminis dalykas. Reikėtų susitarti dėl visuotinio apibrieštų savokų vartojimo. Ką kompromise? E, kompromisas, manome, nėra labai reikalingas, nes ten yra kartuojama tai, kas pasakyta 3.1a straipsnėje. Na, manau, kad dar laiko turime ir kompromisus dėl šitų dalykų taip pat pasieksime. Dėkoju. Thank you. And now I would like to give the floor to the commission if... Uh... Žodis komisijai. Jeigu kas nors iš atstovų norėtų kalbėti ne, tai tuomet, ponė, dar den žodis jums apibendrinti. Ai, plezir. Donc. Dėkuoju. Mielai tai padarysiu. Visų pirma, pono Becker komentarai dėl N kompromiso ir dėl rizikos, jog per daug bus pavaduojančių narių ir kad tuomet gali būti tam tikrų problemų. Aš manau, kad e, galbūt čia reikėtų tinkamos formuluotis paprasčiausiai. Gal reikėtų apriboti pavaduojančių narių skaičių. Vienas pavaduojantis narys galbūt ir per mažai, bet gal ir būtų pakankama. Galėsim apie tai paskui padiskutuoti, bet svarbu, uh, yra tai, kad vienas ar keli pavaduojančiai nariai galėtų dalyvauti diskusijose, kad būtų galima užtikrinti viso proceso ir diskusijų testinumą. Tai dėl to man tai atrodė svarbu. Toliau, dėl e, jūsų paminėtų darbo inspekcijų e, pagalvojęs apie tai, aš pritariu jums. Aš e, manau, kad darbo inspekcijos neturi kaip po tokios iš viso galbūt dalyvauti tame tinkle. Aš manau, kad darbo inspekcijos gali prisidėti prie apmąstymų, kurie, kurie vyktų užimtumo užimtumu besirūpinančiose struktūrose ir galbūt jos galėtų dalyvauti svarstant tą ar kitą konkrečią temą, bet galbūt neturėtų būti tinklo narės. Tačiau požiūriu aš e, jums pritariu. Taip pat e, e, dėkoju jums už tai, kad mane paremėte dėl privalomo pobūdžio. Ponas Benjon toliau ir jo pastabos dėl M kompromiso Aš pritariu Jums, kad e, terminas kartais čia ne, nebūtų labai tinkamas occasional. Galbūt e, mes turėtume paprasčiausiai pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai būtina, tai e, turėtų vykti ir tuomet išvengtume bereikalingo formalizmo. Tai dėl M kompromiso tiek būtų, o dėl, dėl darbuotojų, kuriuos pakeistų socialiniai partneriai, aš buvau pasirengęs sutikti su tokiu pasiūlymu, tačiau galbūt turėtume pagalvoti giliau, kad, kad neatsidurtume padėtyje, kuomet e, patys e, apribuotume savo veiksmų laisvę tam tikrais atvejais. Toliau į kompromisas. Čia aš manau, kad e, šituo klausimu labai svarbu akcentuoti kovos su nedarbu temą ir valstybinių užimtumo tarnybos turėtų nagrinėti socialinio dempingo klausimą, todėl kad socialinis dempingas kai kuriuose regionuose yra nedarbo priežastis. Ir todėl reikėtų atkreipti dėmesį į šį aspektą, mano nuomonė. Man atrodo, kad, kad, kad būtų tikslinga atkreipti dėmesį į šį aspektą šiame pranešime. Tai turbūt aš jau e, pakomentavau visus aspektus, kuriuos minėjo kolegos. Bet dar turime keletą dienų, kad galėtume viską sudėlioti į savo vietas. Man atrodo, mes tą galim padaryti iki pirmadienio. Dėkuoju, norėčiau priminti, kad balsuosime MPL komitete pirmadienį, o plenarinėme posėdėje Balsavimas vyks, ko gero vyks kovo mėnesį. O dabar pereiname prie 13 darbo tarkės klausimo. Žodis jums, kolega Gutieres, prie to tres. Norėčiau porą komentarų pateikti ir padėkoti frakcijai, kuri kaip visada pasisako už. Jau aptarėme praeitą savaitę pakeitimus ir sutarėme, didžiai, e, pasiekėme didelį konsensusą dėl e, pakeitimų, numatėme ir patvirtinome tris kompromisus. Aš norėčiau čia tuos e, svarbiausius punktus pabrėžti. E, šis pranešimas yra skirtas tam, kad Europos ekonomika būtų stabilesnė ir kad e, venk, galėtų išvengti tų klaidų, kurios buvo padarytos per paskutinius kelius dešimtmečius. E, ir norėčiau padėkoti šešiliniams pranešėjams už, praneš, už pakeitimus, už pasiektus kompromisus. Ir tikiuosi, kad galų gale tai bus puikus pranešimas, pasitarnaujantis ir e, komisijai. Ir kad ekonomiškai mūsų eurozona taps sveikesnė. Taip pat norėčiau padėkoti visiems, kurie pateikė pakeitimus, ypatingai šešėliniams pranešėjams. Ačiū kolegų Pieto, kolega Ongurėjanu. Dėkoju. Pone pirmininkė, sutarimo buvo pasiekta ir manau, kad pranešimas yra geras. Pranešėjas atliko puikų darbą, tad mes remsime pasiektus kompromisinius siūlymus. Kitų problemų šiame pranešime nepastebėjome. Thank you. Somebody else? Dėkuoju. Ar dar kas nors norėtų pakomentuoti? Reikisi, ne? Uh, so I would like also uh, Norėčiau priminti, kad balsuosime MPL komitete pirmadienį vyks neįlinis posėdis Strasbūre, bet ten vyks balsavimas, akont komitete bus balsuojama sausio 20 dieną, o plenarinėme posėdyje bus balsuojama vasarį. Keturioliktasis klausimas dabar mūsų darbo atvarkės. Norėčiau jūs trumpai informuoti apie susikloščiusią padėtį susijusią su darbuotojų laisvo judėjimo teisėmis. Darybos vyksta sunkiai. Kartai susidaro toks įspūdis, kad net lyginant su reglamentu komisijų tarybė norėtų apriepti sumažinti dabartinių teisės aktų. Tačiau mes laikomės tvirtai ir norime išlaikyti savo poziciją, tai nėra lengva. Visi dalyvaujantis tam procese žino, kad yra tikrai nelengva, mes iš tarybos negauname jokio atsakymo į mūsų konkrečius siūlymus. Pavyzdžiui, rezidentų diskriminavimas. Kai įrod, kai, kai, arba, arba, pavyzdžiui, kolektyvinės kažkokios sankcijų taikymas. Tie atvejai nėra dažni, bet kol kas sunku mums šiais klausimais įrodyti savo poziciją. Vyks trilogo posėdis kitą savaitę ir 18 dieną ar 16 dieną tikimės turėti galimybę tas darybas, tos trilogus užbaigti. Nes darybos sunkios ir vyksta labai lietai. Kolegas Serkas Regis norėjo kalbėti, prašau. Ačiū. Norėčiau priminti kolegoms. Na, pirmiausia, norėčiau atsiprašyti, kad e, negalėjau anksčiau dalyvauti, kadangi turėjau zelų susitikimą su savo vyriausybė. Ir e, norėčiau pasakyti kolegoms, kad e, socialistų frakcijai būtina, jog būtina žinoti, kad čia negalėsime nieko keisti, ypatingai ketvirtame straipsnėje, kurios grasina nacionalinėms e, tradic, e, tradicijoms. Mes e, čia, čia turiu kalboje, galvoje kolektyvinės sutirtis. E, E, ir būtent turėsime dar sutarti dėl e, formos, bet neturėsime keisti e, dalyvių kolektyvinėse dėrybose. Turėsime atsižvelgti, kaip organizuojami santykiai darbo rinkoje. Mus labiausiai neramina ketvirtas straipsnis. Ir dar e, ketvirta konstatuojamoji dalis. Ir dar konstatuojamoji dalis. Mums e, kyla nerimo dėl direktyvos taikymo. Visi darbuotojai turi būti apimami. E, komandiravimas tai yra kas kita, tačiau šiaip ar taip direktyva turi apimti visus darbuotojus. Neturi būti jokių Mm, neapsaugotų darbuotojų vien dėl to, kad surašysime kažkokias nuostatas neaiškiai arba dviprasmiškai, mm, nes būtent dėl tokių dalykų galime atsidurti teisingumo teisme ir po to aiškintis. Taigi e, labai ats... E, norėčiau atkreipti dar dėmesį ir į tai, kad direktyvos veikimo sritis yra e, netokia plati kaip reglamento. Ponas Biniu. Dėkuoju. Porą principinių dalykų norėjau paminėti. Aš nedalyvavau dėrybose, tad sunku žinoti, kas ten iš tikrųjų vyksta detaliai. Tačiau manau, kad turime išsiaiškinti dalykus susijusius su darbuotojų laisvo judėjimo teisė, kai jie keliauja darbo tikslais. Tai gali turėti tam tikros įtakos taip pat ir darbuotojų komandiravimui, be abejo. Prie to klausimų gali tekti grįžti kitą metą. Nes vyks darybos tarybos komitetuose. Yra tokių sričių, kur kyla susirūpinimo ir kur valstybės narės nori mielai supainioti E, teisės susijusias su laisvo judėjimu ir teisės pasinaudoti socialinės apsaugos sistema. Kol kas tiek būtų mano komentarų. Thank you. <clears throat> Pirmininkė, ačiū. Tik norėčiau dar vieną trumpą pastabą pasakyti. Ketvirtas straipsnis yra probleminis, mes norime čia laikytis mūsų linijos ir stengiamės tai daryti, ko pasimokėme iš šių darybų. Tais atvejais, kai skirtumai kyla iš skirtybių tarp teisinių sistemų, yra iš tikrųjų labai svarbu kad tie skirtumai taip pat būtų pristatyti ir taryboje. Jeigu taryba sutarė, suinteresuotos valstybės atstovai, jeigu sutarė su siūlomiu tekstu, tai tuomet sunku būna apginti kokius sprendimus, nes klausimas, kurį iškėlė pirmininkė valstybė, buvo štai koks, kodėl E, klausimai nebuvo keliami taryboje. Anksčiau jūs be abejo nieko negalite daryti, belieka tik pritarti. Nes mes turėtume kalbėti ne tik apie mūsų interesą, turėtume kalbėti ir apie susijusių valstybių interesus. Kolega Benjan taip pat iškėlė tam tikrą problemą ir norėčiau pasakyti, atsakydamėm štai ką, ši direktyva bus labiau įgyvendinimo direktyva susijusi su egzistuojančiais jau teisės aktais, reglamentais šioje srityje. Čia nekalbam apie komandiruotus darbuotojus, jiems ši direktyva netaikoma. Čia nėra siūloma numatyti kažkokių naujų priemonių ar dalykų, netgi Taikymo prieptis direktyvos yra tokia pati kaip anksčiau. Yra numatytas vienas kitas didesnis privalumas, bet tik tiek galėtų situacija būti netgi dar aiškesnė negu dabar tų mūsų siūlomų pakeitimų dėka. Na, man regisi, kad mes baigiame nagrinėti visus darbo tarkis klausimus susitiksime pirmadienį kitam posėdžiui, e, pusė aštuonių Strasbūrė, o paskui gruodžio 17 dieną po pietę. Mums tai yra neįprasta, bet vyks mūsų posėdis tą dieną. Visiems ačiū už aktyvų dalyvavimą. Ir gero savaitgalio.